witam państwa zbliża się kwadrans akademicki Labas rytas. Norėčiau visus pasveikinti susirinkus į šį posėdį. Praktiškai jau prabėgo uh, e, 15 akademinių minučių. Taigi pradėkime darbą. Kaip jau sakiau, vėluojame kaip kad uh, Įprasta 15 minučių, šiek tiek palūkėjome, kol visi susirinkote į salę. Sveiki susirinkę. Ypač norėčiau pasveikinti mūsų svečius. Šiandien įvyks seminaras, e, kurio tema link naujų taisyklių ES vaisių ir daržovių sektorėje. Vaisių ir daržovių sektorius yra vienas iš pagrindinių sektorių BŽUP. Mes jau e, nemažai apie tai kalbėjome. E, Vaisi ir daržovės yra labai e, svarbios žmonių mytybai, apsirūpinimui maisto produktais. Buvo parengta ir pranešimų. Pavyzdžiui, Ponas Melio e, šiuo metu rengia pranešimą vaisių ir daržovių sektorius po 2007 metų reformos. Ponas Melio yra salėje, jeigu norės, galės vėliau pasisakyti. Bet kokiu atveju šiandien turėtumėm e, pakal... E, padiskutuoti apie vaisius ir daržovės, tam, kad būtų galima pateikti rekomendacijas dėl dabartinės situacijos. Dabartinė padėtis yra labai dinamiška ir mes taip pat e, turime pagalvoti, e, kokie yra e, šio sektoriaus, o taip pat ir ūkininkų lūkesčiai. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti mūsų svečius. Visų pirma, tai yra uh, ponas Jos Biman iš Niderlandų. Jis atvyko iš Vageningo universiteto. Mes žinome, kad e, padėtis Niderlanduose yra tikrai e, e, labai svarbi. Kitas mūsų svečias yra Luciano Trentinį, taip pat atvyko ir ponas Jacques Dask iš Europos regionų asamblėjos vaisių, daržovių ir sodininkystės sektoriams. Taip pat mes pakalbėsime ir apie padėtį šiaurinės ES valstybėse narėse. Čia padėtį pakomentuos ponas Beiman, na, o paskui abu kiti svečiai pakomentuos situaciją pietiniuose ES regionuose. Kągi, Mes e, turėtumėm ieškoti įvairių sprendimų. Negalima sakyti, kad tas pats e, sprendimas tiktų vėriems sektoriams. Tikrai e, reikia ieškoti specialių sprendimų. Aš su pirma, su didžiuliu džiaugsmu norėčiau suteikti žodį ponui Beiman. Taigi žodis jums labai džiaugiamės galėdami išgirsti, išgirsti jūsų pasisakymą. Prašom. Okay, thank you, Mr. Sik Ačiū, ponė Sikerski. Ačiū už kvietimą, už galimybę čia, šiame svarbiame komitete, pristatyti mano nuomonę. Dėkoju ponui Moso Lagunov už tai, kad e, suorganizavo mano atvykimą ir taip pat e, padėjo man parengti šį pranešimą. Man labai malonu šiandien pristatyti tam tikras mintis, kurios ypatingai aktualios Šiaurės Europos valstybėse, kalbant apie galimą vaisių daržovių sistemos pertvarką. Aš pris, pateikiau pristatymą, paruošiau pristatymą skaidrėmis. Ir pirmiausia, trumpai pristatysiu, apie ką kalbėsiu. Pradžioje pristatysiu pačias svarbiausias išvadas. Taigi, jeigu pateiksiu per daug detalių vėliau, tai jau vis tiek pradžioje būsite išklausę mano uh, pagrindinės išvadas. Pirmiausia, dėl struktūrinių pokyčių, kurie vyksta vaisių ir daržovių pramonėje. Aš manau, kad visoje Europoje tie pokyčiai vyksta ir ypač jie akivaizdų šiaurės valstybėse narėse. Ir po to trumpai skaičiais pristatysiu, kiek e, ūkininkų yra susivienę į gamintojų organizacijas, koks yra kooperacijos lygis ir taip pat e, bendrai turiu pasakyti, kad vaisių daržovių produkcija yra dažnai pateikiama į rinką per tas organizacijas. Taigi savo pasisakymę aš daugiausia ir kalbėsiu apie vartotojų organizacijas. Vartotojų organizacijos yra labai, atsiprašau, gamintojų organizacijos yra labai svarbi visos vaisių ir daržovių sistemos dalis. Ir Labai svarbu suprasti, kaip jos, tos organizacijos yra kuriamos ir kokie, kokį poveikį jos daro vaisių daržovių sektoriui, ypatingai per pastarosius dešimt metų, nes, kaip matome, išaugo per tą laikotarpį tokių gamintojų organizacijų. Po to papasakosiu apie tai, kokios e, tendencijos yra kooperatyvuose, nes paprastai gamintojų organizacijos yra tam tikri kooperatyvai, kai kuriuose valstybėse tai yra grinai kooperatyvai, kurie turi teisinį kooperatyvo statusą ES teisės aktai vaisių daržovių srityje. Jie nenumato jokių reikalavimų, tačiau kai kurios nemažai valstybių narių ES yra nusprendusios, kad egzistuoja tokia visai nebloga teisinė forma, teisinis statusas, tai kodėl nebūtų galima teikti, kad nauji, naujos gamintojų organizacijos e, gali įgyti ir kooperatyvo statusą na, jeigu tokio sta teisinio statuso jos ir neturi, tai bent jau dvasioje tai tikrai jos yra būtent tokie kooperatyvai. Po to trumpai papasakosiu apie patirtį, kaip veikia dabartinė sistema, su kokiomis problemomis susidurėma ir pabaigai pateiksiu rekomendacijų. Dabar trumpai apie tai, kas, kas aš esu. Aš esu socialinių, socialinių mokslų profesorius Vanigeno universitete. Tai nedidelis universitetas. Uh, kur mokosi apie 10 tūkstančių studentų, tačiau mūsų universitetas e, daug dirba maisto, gamtos, žemės ūkio, gyvos gamtos mokslų srityje ir anksčiau mes buvome netgi vadinami Žemės ūkio universitetu, dabar mes esame gyvos gamtos mokslų universitetas. Aš dabar dirbu verslo administravime, taigi taip pat domiuosi vaisių daržovių sistemą, bandau išsiaiškinti, ar jį veikia, kaip ją būtų galima patobulinti ir, ir tą, ją žvelgiu per verslo prizmę. Aš matau ūkius kaip verslo organizacijas, gamintojų organizacijas kaip verslo įmonės, taigi aš turiu patirties ir ekonomikoje, socialiniuose moksluose, pats save laikau ekspertų žemės ūkio kooperatyvų klausimų Europoje. Jau e, prieš dviejus metus mes e, baigėme projektą, kuris buvo vadinamas parama ūkininkų kooperatyvams. E, Ta projektą užsakė Europos komisija. Ir taip pat buvo pateiktas Europos parlamento prašymas ir projektas buvo užbaigtas prieš dviejus metus. Mes 80 ataskaitų parengėme apie situaciją, pastaruosius poslinkius e, žemės ūkio kooperatyvų srityje visoje Europoje. Ir tos ataskaitos yra patalpintos Europos komisijos tinklapyje arba mūsų universiteto tinklapyje. Ir projektas buvo labai įdomus, nes, man atrodo, pirmąjį kartą istorijoje buvo tokia išsami studija atlikta apie žemės ūkio kooperatyvus 27 valstybėse narėse. Tuo metu jų tiek buvo. Taigi tiek apie save patį ir dabar pagrindinės e, mano išvados, nuo to ir pradėsiu ir tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Pirmiausia, vyksta skubus e, struktūriniai pokyčiai vaisių daržovių sektorija, ūkiai smarkiai auga ir specializacija smarkiai auga ir tai turi įtakos ir tokių ūkių poreikiams, turint omenyje ir paramą iš nacionalinių ir Europos valdžios institucijų. Antras dalykas – organizavimo kooperacijos lygis vaisių daržovių sektorija smarkiai išaugo per pastarosius dešimt metų ir pažvelgus į skaičius matome, kad vis daugiau ūkininkų, vis daugiau gamybos yra pateikiama į rinką būtent per tas gamintojų organizacijas. Ir skiriasi kooperacijos lygis, aišku, viskas gali priklausyti ir nuo to, kiek išsivystę yra kooperatyvai tose šalyse, kur, tarkim, organizavimo kooperacijos lygis didesnis ar mažesnis. Ir mano išvada tokia, dabar nereikalingos naujos taisyklės, galbūt reikalingi šiokie tokie pakoregavimai, bet naujų taisyklių tikrai nereikia jeigu taisyklės e, įgyvendinamos e, gamintojų organizacijose, tokias laisvanoriškose organizacijose, tada reikia šiek tiek laiko, kad e, tos taisyklės būtų įsisavintos ir pirmiausia, organizacijoms reikia uh, teisinio aiškumo, kokia situacija bus, tarkim, po penkerių metų, nes e, tos organizacijos, gamintojų organizacijos, ūkiai investuoja ilgam laikui, tai yra ilgalaikės investicijos ir jiems labai svarbu turėti aiškumo apie tai, ką reiškia mano investicija, ką reikš ateityje, jeigu gausia, tarkim, subsidijas e, dabar, kaip e, man pakoreguoti savo verslo strategiją kaip priderinti ją prie rinkos, gavus paramą iš nacionalinių Europos valdžios institucijų ir panašiai, kaip, kokia, kokį vaidmenį ta parama čia suvaidina. Taigi pateiksiu šiek tiek skaičių apie tai, kiek svarbios yra Šiaurės Europos valstybės. Na, nėra tokios apibriešties, kas yra Šiaurės Europos valstybė, bet šioje ataskaitoje mes bandėme įvertinti vaisių ir daržovių sektorių. Ir čia esminis dalykas štai koks. Tarkim, paimkime penkias šalis - Belgija, Vokietija, Niderlandai, Lenkija, Junktinė karalystė. Tai yra didžiausi gamintojai Šiaurės Europoje vaisių daržovių sektoriuje. Aišku, galime kalbėti apie vyres daržovės, pavyzdžiui, morkas, morkos yra labai svarbu, e, pomidorai, svogūnai, e, agurkai, o vaisiai o dažniausiai oboliai ir kriaušės. Taigi Europos lygmenių tai yra patys, pačios stambiausios šalys gamintojos. Kaip sakiau, šioje pramonėje matome, kad labai smarkiai mažėja ūkių skaičius. Ir skaičiai apie Belgiją, Niderlandus ir Junktinę karalystę čia pateikti. Ir čia aš praleidau Lenkiją, nes ūkių skaičius Lenkijoje yra tikrai gan didelis, kur kas didesnis, taigi negalėjau niekaip įrašyti jos į šią grafą. Bet Lenkijoje irgi išvelgiame tas pačias tendencijas, būtent kad čia penkerių metų laikotarpio skaičiai 2005-2010 metai, bet čia vis tiek jau matome, kad Niderlanduose ūkių skaičius 15 procentų sumažėjo, Belgijoje 18 procentų, Vokietijoje 24 procentais, Junktinėje karalystėje 34 procentais. Taigi per gan trumpą laiką, penkerius metus, daugiau nei penktadalis, kai kur net treč, trečdalis visų ūkių išnyko. Ir tada pažvelgus į gamybos rytį ir gamybos vertę, uh, matome, kad situacija nėra taip smarkiai pasikeitusi. Tai rodo, kad ūkių dydis e, smarkiai auga ir e, ūkiai tampa labiau profesionalūs. Čia Niderlandų situacija, skaičiai iš Niderlandų. Ir e, atsiprašau, kad čia olandiškai parašyta, bet čia tie stripai ir ta kairioji ašis Y ašis. E, čia ūkių skaičius nuo 600 iki mažiau nei 400. Per mažiau nei 13 metų tiek sumažėjo ūkių skaičius. Tuo tarpu ta mėlyna linija yra vidurkis. Vidurkis auga. Čia kalba eina apie pomidorų auginimą Niderlanduose. Ir išvada yra, yra ta geltonoji linija. E, tai reiškia, kad ūkius dydis smarkiai auga. Šiuo atveju ne, atsiprašau, sako kalbėtojas, mėlyna linija yra vidurkis, vidur, vidutinis ūkio dydis. Nuo 2 hektarų išaugo iki maždaug 6 hektarų vidutinio ūkio dydis per 13 metų. Tai čia tiesiog parodyta, kaip smarkiai auga tie ūkiai ir tampa vis labiau profesionalizuotais. Dabar pereisiu prie organizavimosi kooperacijos lygio. Čia skaičius, kurį paėmiau iš Europos komisijos ataskaitos, 2014 metų ataskaitos apie vaisių daržovų sistemą. Ir čia matome, kad yra skirtumų, yra variacijų, kalbant apie organizavimosi lygį. Vidutinis Europos vidurkis yra 43 procentai, kai kuriuose šalyse kooperacijos lygis yra didesnis, kai kur mažesnis. Ir mes e, galime tai interpretuoti štai, kaip kai kuriuose šalyse sistema veikia gerai, kitose šalyse galbūt netaip sėkmingai. Uh, Aš e, galbūt atsargiai tokią išvadą daryčiau ir paaiškinsiu greitai kodėl. Nes jeigu pažvelgtumėme į detalius skaičius, šiuo atveju tai yra pripažintos e, gaminto organizacijos vaisių ir daržovių gamybos dalis ir gamybos vertė. Čia gal nematote aiškiai visų tų detalių skaičių, ir sudėjau juos į grafą, grafiką. Mėlynoje e, linijoje matome gamintojų skaičių, gamintojų, kurie priklauso pripažintoms gamintojų organizacijoms ir nuo 10 procentų iki 16 procentų išaugo tas skaičius nuo 2004 iki 10 metų. Tai yra nemenkas išaugimas, nėra galbūt toks dramatiškas, nes viskas prasideda nuo gan žemo lygio, tačiau čia įdomesnė gal yra raudonoji linija būtent kiek produktų, kiek pagamintų produktų, kokia pagamintų produktų vertė ir kiek jų parduodama per gamintojų organizacijas, kiek produkcijos parduodama. 2004, nuo 4 iki 12 metų nuo 13 procentų tos produkcijos e, dalis išaugo iki 47 procentų, tai yra nemenkas išaugimas. Ne šimtaprocentinis, aišku, bet vis tiek auga tendencijos ir tikiuosi, kad taip ir bus ateityje. Taigi iš tokių skaičių mes matome, kad vaisių ir daržovių sistemos poveikis, kalbant apie tai, kad ūkininkai yra skatinami prisijungti prie gamintojų organizacijų ir skatinami parduoti savo produkciją per tas gamintojų organizacijas, tikrai labai didžiulis poveikis. Dabar dar viena sistema. Čia yra 2004 metų kooperacijos lygis ir kooperacijos lygis 2012 metais. 2004 metais buvo paskelbti skaičiai, 2012 metų skaičius aš, aš paėmiau iš vieno iš Europos komisijos narių pristatymo. Tie skaičiai kol kas oficialiai nėra pateikti 12 metų, bet įsivaizduoju, kad vis tiek jie matyti yra tikslus ir galiausia bus paskelbti vėliau oficialiai. Taigi, Čia aiškiai matome tie raudoni, raudonos linijos, ketvirtų metų skaičiai, mėlynos yra 12 metų skaičiai. Ir aiškiai matome, kad visose šalyse kooperacijos lygis smarkiai na, išaugo. Vienintelė šalis, kur neišaugo Graikija ir Junktinė karalystė nelabai išaugo. Tiksliau visai neišaugo. Junktinėje karalystėje yra problemų dėl tokių organizacijų pripažinimo. Tai čia gal kaip ir išimtis būtų, o šiaip visose valstybėse išaugo ir kai kuriuose tai ypatingai, pavyzdžiui, Lenkijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje. Taigi, manau, kad tai vėlgi rodo, kad kalbant apie raginimą ūkininkams e, prisijungti prie organizacijų, yra tas, tas schema gan sėkminga. Dabar pavyzdys, kokie poslinkiai buvo Niderlanduose, kalbant apie kooperacijos lygį, skaičiai visuomet buvo dideli, visuomet buvo aukšti tie skaičiai, dideli skaičiai, 6 procentais 2000 ir 19 procentų dar vėliau. Dabar šiek tiek operacijos lygis yra sumažėjęs Niderlanduose ir matyt to tik galime tikėtis ir kitose šalyse. Priežastis, kodėl Niderlanduose kooperacijos lygis sumažėjo per pastaruosius metus. Ir aš neturiu konkrečių skaičių 12, 13 ir 14 metams, tačiau panašu, kad irgi dar bus labiau sumažėjęs kooperacijos lygis. Priežastis ta, kad kai kurie ūkiai tampa tokie stambus, kad jie net nenori prisijungti prie gamintojų organizacijų. Jie patys save laiko kaip konkurentais o ne realiais kolegomis. Ir jie tokie yra stambus. Ir mes Niderlanduose kalbame, pažiūrėjau, apie 50 hektarų šiltnamius. Jiems net nereikia prisijungti prie gamintojų organizacijų, nes jie yra pakankamai stiprus. Ir taip. Ir, ir, ir visada yra vis tiek įdomus partneris e, pardavėjams, klientams. Taigi, keliose Šiaurės Europos valstybėse panašu irgi išvelgsime panašių tendencijų. Aš nebūtinai interpretuočiau to kaip neigiamos tendencijos. Tai yra tiesiog faktas, kad tie ūkiai darosi tokie dideli, kad jiems nereikia gamintojų organizacijų savo, kad užimtų tinkamą poziciją rinkoje. Dabar pereisiu prie skaičių ir rezultatų, kuriuos gavome ankstesnėje, iš ankstesnės studijos, kur buvo kalbama apie žemės ūkio kooperatyvus ir, kaip sakiau, gamintojų organizacijos yra tam tikri kooperatyvai, arba tai yra teisi, teisi, teisiniai, teisiškai apibriežti kooperatyvai, arba kažkas labai panašaus, jie pas juos yra demokratinis sprendimų prieimimo procesas, savininkai yra ūkininkai, taigi galima tikrai lyginti juos su bet kokiais kitais kooperatyvais. 2012 metų ataskaitos skaičiai čia pateikiami ir čia matome, kad yra labai nemenki skirtumai, kalbant apie to, kiek svarbus yra kooperatyvai parduodant žemės ūkio produkciją. Niderlandai, Danija, Švedija, čia aiškiai matome, kad kooperatyvai yra absoliučiai stipriausi. Ir kitoje pusėje, kitoje skalės pusėje matome Vengriją, Graikiją, tarkim, Slovakiją, Lietuva, Jungtinė karalystė. Jungtinės karalystės skaičiai nėra tikslus. Rumunija, Bulgarija. Iš vis beveik kooperatyvų ten nėra. ES vidurkis buvo 40 procentų. Tai čia kalba eina apie įvairius žemės ūkio produktus. Čia nėra konkrečiai kalbama apie vaisius ir daržovės. Čia ir pieno produkcija, grūdai, vištiena, keuliena ir kiti produktai. Norėjau parodyti tą lentelę, kad e, išsivaizduotumėme, e, kokia yra situacija su gamintų organizacijomis. Dabar labai trumpai apie tai, ką išsiaiškinome dėl paramos ūkininkų e, kooperatyvams. Tie rezultatai yra santykiniai, turint omenyje gamintų organizacijų plėtrą ir bet kokią politiką, kurią bandoma skatinti gamintojų organizacijos rinkos dalis, e, kooperatyvų rinkos dalis vis dar auga, taigi tai yra pozityvi tendencija. Tiems, kurie mano, kad kooperatyvai yra gerai žemės ūkiui, tai <clears throat> žinoma yra pozityvus dalykas, pozityvus skaičius, aš tikslių skaičių neturiu. Kitas dalykas, žinoma, reikia stipresnės dėrybinės pozicijos ir tai yra klasikinė maisto grandinės problema, ypatingai kalbant apie nedidelius ūkius, tokių ūkių dėrybinė pozicija, kalbant apie, lyginant su stambiais pardavėjais, yra klasikinė problema, kuri yra visur ir, ir neišnyksta ir dėl to kooperatyvai e, darosi didesni, auga. Tai yra viena priežasčių, kodėl kooperatyvai vis auga. Ir taip pat mes gavome nusiskundimų iš ūkininkų kad tie kooperatyvai tie, tos stambios, tampa stambiomis kompanijomis. Ir čia susidurėme su dilema. Nes kad ūkininkai tikrai jaustų, kad tai yra jų kooperatyvas, kad būtų tas nuosavybės jausmas, kad būtų tas artumo jausmas, kad jie dal, jaustųsi dalyvaujantys kooperatyve. Tam reikia, kad kooperatyvas išliktų nedidelis. Nes tai, tarkim, regioninė organizacija būtų tada lengviau ir asmeninius kontaktus valdyboje užmėgsti ir panašiai. Kita vertus, tie kooperatyvai, kaip bet koks kitas verslas, turi aukti, kad jų dėrybinė pozicija būtų stipresnė, derantis su stambiais pardavėjais. Tai čia yra visiškai aiškiai dilema ir su jie susiduria visi kooperatyvai ir visos šalys ir visi, visos gamintojų organizacijos ir čia lengvų sprendimų nerasime. Kitas dalykas, daugiau dėmesio vertikaliai maisto grandinės integracijai. Maisto grandinė, tiekimo grandinė tampa vis labiau integruota. Tai reiškia, kad logistikos procesai trumpėja, yra veiksmingesni, produktai iš ūkio tiesiogiai į pardavimo centrus patenka, maisto saugumo kokybės prasme turime mažinti logistikos laiką ir uh, užtikrinti ir tvarumo perspektyvą, logistika turi trumpėti. Inovacijų vartotojų reakcijos prasme tos maisto grandinės tampa labiau integruotos. Tai čia tokia jaučiama bendra tendencija dėl maisto grandinės integracijos. Ir tai turi įtakos irgi tam, ką daro gamintojų organizacijos ir kaip jos yra susijusios su kitais veikiais maisto grandinėje sutartimis. Yra tik keli tarpvalstybiniai kooperatyvai, kooperatyvų lyderių kokybė, lyderystės kokybė, vadovavimo kokybė yra labai svarbu. Ir čia yra visai neblogas ryšys tarp um, valdymo, ar tai būtų valdyba, ar kažkokie profesionalus vadybininkai. Ir taip pat kooperatyvų teisės aktai turėtų būti kuo galima lankstesni, kad nebūtų primetama kooperatyvams, ką jie turėtų daryti, kokie jie turėtų būti labai detaliai, kad nebūtų jiems viskas reglamentuojama, nes e, kooperatyvai turi lankščiai reaguoti į pokyčius rinkoje ir kurti savo strategijas tam, kad išliktų stipriomis organizacijomis. Tam reikalingas lankstumas. Ir čia gal kelias skaidrės praleisiu. Čia aš norėjau parodyti štai ką. Čia yra dviejų skaidrių mišinys. Pirmiausia, šita skaidrė. Čia yra kooperatyvų e, rinkos vertė, rinkos dalis visose valstybės narėse ir po to, čia, čia yra mėlin, mėlinis tulpeliai ir po to raudonė yra konkrečiai vaisių daržovių sektorius. Ir bandžiau įvertinti, kiek produkcijos yra parduodama per gaminto organizacijas ir būtent vaisių daržovių sektorija ta dalis yra didesnė nei kitose sektoriuose. Tai vėlgi rodo, kad politika yra gan sėkminga. Jeigu yra tiek daug ūkininkų ir tokia didelė produkcijos dalis yra parduodama per gamintojų organizacijas, tai kur kas daugiau nei kituose žemės ūkio sektoriaus kooperatyvose, tai tai reiškia, kad Dabar yra tokia situacija, kai gamintų organizacijos sustiprėję yra, tapo stipriomis, svarbiomis organizacijomis. Ir tas pat, ne, ne tas pats yra visose šalyse, kai kuriuose yra jos stipresnės, kitur mažiau stiprios, bet bendrai paėmus, tai vėlgi kooperacijos lygis tikrai yra gan sėkmingas. Dar du klausimus norėčiau aptarti ir laiko matyti turiu nedaug. Pirmiausia, dabartinės sistemos patirtis ir čia kalbu apie nacionalinius vertinimus, kurie irgi yra pateikti Europos komisijos tinklapyje. Ir taip pat pokalbiai su pramonės atstovais, nacionalinės valdžios institucijomis, kai kuriuose šiaurės Europos valstybėse narėse. E, Belgija, Niderlandai, Junktinė karalystė, Danija, Austrija. Ir čia gal keturi svarbiausi dalykai. Pirmiausia, nesvarbu, su kuo bekalbėtum, apie tą sistemą visuomet iškeliamas labai svarbus dalykas. Panašu, kad trūksta teisinio iškumo. Viena vertus, aiški kaip ir teisės akto dvasia ir ketinimas, kai teisės aktas aptariamas e, valdyboje tarp nacionalinių valdžios institucijų ir komisijos atstovų, nacionalinės valdžios institucijos e, aiškiai kaip ir supranta, koks tikslas teisės akto, kokia yra jo dvasia, ko juo siekiama. Bet vėliau, kai ateina auditoriai, komisijos auditoriai jų interpreta, taisyk, tai, jie interpretuoja taisyklės visiškai kitaip. Ir, kaip sakiau, visi skundžiasi dėl to. Ir visi pramonėje tikrai norėtų daugiau tokių orientyrų, daugiau aiškumo, daugiau koordinavimo tarp teisės aktų rengėjų ir auditorių. Dar vienas dalykas - griežta platinimo taisyklės interpretacija. veik, veiklos perkelimas. Tai čia reiškia, ar ta gamintojo organizacija gali sutartimis e, užsakyti tam tikrus darbus iš kitos organizacijos, tam tikras paslaugas. Turime pripažinti, kad gamintojo organizacijos yra toks, tokios verslo įmonės, kurios keičiasi, evoliucionuoja, jų strategijos gali keistis ir jos turi sutartinių santykių su kitomis įmonėmis tiekimo grandinėje. Ir viskas, aišku, priklauso kaip mes e, įvertinsime tas gaminto organizacijas ir kokios yra jų e, ypatybės. Yra tokių, kurios laikosi griežtos dėrybinės pozicijos ir tokių mes rasime visur Europoje. Kitos yra tokios, kurios daugiau yra kooperatyvo tipo, kurios e, pačios tvarkosi su produkcija. E, Ir antrosios atveju tas e, paslaugų samdymas nėra problematiškas, tačiau jeigu tokia organizacija tik tai užsima griežta dėrybinę poziciją, tuomet e, veiklos e, perkelimas gali sukelti problemų dėl pritaikant tą outsourcingo taisyklę. Dar žinau, kad teisės aktuose tarsi išsakomas ketinimas skatinti tarp valstybinės tokias gamintų organizacijas, bet nebus lengva tą padaryti, tema nėra lengva, nes kooperatyvų, tarp valstybinių kooperatyvų kūrimas, bent jau taip rodo studijos, yra sudėtingas dalykas. Ir aplinkosauginės, tarkim, priemonės, be jokios abejonės, yra irgi labai čia detalios ir poveikis nėra visuomet aiškus. Taigi, pabaigai norėčiau pateikti šiek tiek rekomendacijų. Pagrindinės rekomendacijos yra štai kokios. Turime pripažinti, kad sistema skatinant um, gamito organizacijas buvo labai sėkminga, davė labai gerų rezultatų. Dabar e, iš to, ką pamačiau ir ką išgirdau, tai tikrai nereikia naujų taisyklių, bet reikia daugiau teisinio aiškumo, daugiau orientyrų, kas leidžiama, kas neleidžiama. Yra poreikis didesniam supaprastinimui, pavyzdžiui, dėl aplinkosaugos priemonių ir jeigu ką nors reiktų keisti, tai galbūt daugiau paramo žmogiško, investicijoms į žmogišką į kapitalą, inovacijos, mokymai ir panašiai, techninė parama. Ir dar kitos temos, kurios dažnai keliamos, kuriams būtent kas yra leidžiama, kas neleidžiama ką, pagal konkurencijos taisyklės. Taigi čia irgi reikia daugiau orientyrų, daugiau informacijos iš konkurencijos institucijų ir nacionalinių ir Europos lygmenių, kas leidžiama, tarkim, bendradarbiaujant e, ūkininkams ir gamintojų organizacijoms. Taigi tiek ir dabar žodis vėl pirmininkui. Bardzo dziękuję, tyle, ja aż tyle. Labai ačiū. Išgirdome daug įdomios informacijos. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį kitam mūsų svečiui. Galbūt padarykime trumpą techninę pertraukėlę. Nazbėna Mysa. Tam, kad mūsų svečiai galėtų pasikeisti vietomis. Rozumiem, że już panowie między sobą ustalą kolejność prezentacji. Kągi, jūs tarpusavėje galite susitarti, e, kokią tvarką pasisakysite. Vis dėlto laiko turime nedaug, taigi prašyčiau kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Buongiorno a tutti, ripeto. Grazie. Labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti pas Jūs. Labai ačiū šio seminaro organizatoriams. Ačiū už tai, kad surengėte e, diskusijas šią visai Europai svarbę temą. Aš esu Lučiana Trentinį, esu Arefel pirmininkas. Arefel tai yra E, vaisių daržovių ir sodininkystės e, srityje e, veikianti regiono asamblėja. Mes apjungiame 22 regionus. Iš viso vien tik tais Italijoje, prie, iš Italijos prie mūsų yra prisijungusios 14 procentų visų vaisių ir daržovių augintojų organizatorių, organizacijų, atsiprašau. Savo pasisakymo metu aš pakomentuosiu keletą pasiūlymų, keletą idėjų, kurias visai vertėtų atkreipti dėmesį. Visų pirma, kalbėsiu apie E, šį sektorių vaisių ir daržovių, taip pat ir sodininkistės sektorių visame pasaulyje, paskui perėsiu prie vaisių ir daržovių gami, e, gamintojų Europos Sąjungoje. Toliau kalbėsiu ir apie importą bei eksportą, paminėsiu situaciją pietinėje Europoje. Taip pat koks vaidmuo tenka šioje sistemoje gamintojų organizacijoms. Dėl e, CMO visiškai pritariu, ką pasakė anksčiau e, kalbėjęs kolega. Na, dabartinės taisyklės yra gana geros, e, nereikėtų jų iš esmės keisti, bet galbūt vertėtų pakalbėti apie atskirus aspektus. Taip pat Noriu paminėti ir investicijas. Yra būtina gerinti investicijas, nes vaisių ir daržovių sektoriui tenka vis svarbesnis vaidmuo, tą pasakyčiau ir apie gamintojų organizacijas. Taip pat e, tarsiu keletą žodžių ir apie pasiūlymus, kaip įveikti krizę Europos Sąjungoje, taip pat reikėtų nepamiršti ir aplinkos apsaugos klausimų bei priemonių, taip pat įvairių inovacijų, reklamos arba vartojimo skatinimo, rinkos skaidrumo, Europos Sąjungos vaisių ir daržovių gamintojų gynimo ir taip pat tarsi keletą žodžių apie BŽP reformą. Aš pasistengsiu kalbėti labai greitai tam, kad sutilpčiau man skirtą laiką. E, visų pirma, noriu pasakyti, kad šiuo metu Europoje pagaminama 17 procentų visų pasaulio vaisių ir daržovių. Na ir kitose e, valstybėse gamybos apimtis taip pat auga, taigi Europa susiduria su didžiulio konkurencija. Štai net ir Afrika dabar apima apie 14 procentų, Pietų Amerika 16 procentų visų vaisių ir daržovių gamybos apimčių. Taigi ir šios rinkos auga. Ir dėl to ES reikia atsilaikyti konkurencinėje kovoje su kitais gamintojais matome, kokia yra dabartinė padėtis. E, daugiausia vaisių ir daržovių užauginama pietų e, Europos Sąjungoje, e, Ispanijoje, Italijoje ar Graikijoje. Tiksliau, Ispanijoje ir Italija pagaminama vien tik per 50 procentų, toliau seka Prancūzija, Graikija, Rumunija, toliau Lenkija ir e, tai e, reiškia, kad e, vaisių ir daržovių sektoriaus gamybos apimtis siekia apie 50 milijardų eurų. Šioje skaidrėje matome pokyčius nuo 2000 metų po CMO sukūrimo. Matome, kaip yra pavaizduota pavaizduotas eksporto ir importo apimtis 27 valstybės narės turinčioje Europos Sąjungoje. Matome, koks yra skirtumas tarp importo ir eksporto. Tai buvo skaidrė apie daržovės, o ši, štai šioje skaidrėje matome vaisių importą ir eksportą. ES daug ir importuoja, tai priklauso e, nuo produktų sezoniškumo, nemažai produktų yra e, atsivežama iš pietose esančių valstybių. Bet e, kai kuriuose kitose sritise mes tiesiog pirmaujame pasaulinėje rinkoje. Na, o dabar Pasižiūrėkime, kokios galėtų būti gamybos apimtis, kokia yra e, vaisių, kokios yra vaisios, vaisių sektoriaus apimtis. Kalbant apie e, bendras apimtis, tai yra apie 22 milijonai eurų. E, čia pietų ES valstybės narėse pagamintų vaisių vertė sudaro apie 70 procentų visos vertės sukurtos e, vaisių sektoriai ES. Taip pat 47 e, milijonai eurų e, tokią vertę uh, E, sukuria gamintojų organizacijos visoje Europos Sąjungoje, o pietų e, valstybėse narėse e, gamintojų organizacijos sukuria apie 10 milijonų eurų. Tai reiškia, kad šiaurinėse ES valstybėse narėse gamintų organizacijos sukuria maždaug penkis kartus daugiau vertės, negu kad tai padaro pietuose esančios gamintų organizacijos. Bent jau e, tokius duomenis gavome iš gamintojų organizacijų. Tai aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip šis sektorius plėtosis ateityje. E, remiantis iš komisijos gautais naujausiais duomenimis, E, kur yra daugiausia gamintojų organizacijų. Iš viso ES e, yra 1643 gamintų organizacijos, pietinėje Europoje 1370, tai sudaro 83 procentus visų gamintojų organizacijų. Tačiau pietinėse valstybėse narėse esančios gamintų organizacijos yra mažos, dėl to jos turi jungtis tarpusavyje. Ir noriu paminėti E, dar vieną svarbų dalyką, tai yra gamintų organizacijų asociacijos. E, kaip jau sakiau, e, yra daug mažų gamintojų organizacijų, dėl tos jos jungiasi į asociacijas ir 71 procentas visų asociacijų yra būtent pietinėje Europoje. Toliau. Jau nekartą esame girdėję, kad komisijos tikslas e, yra 70 procentų e, kad 70 procentų gamintų organizacijų būtų apsijungusios į asociacijas. vis daugiau gamintojų organizacijų europinių lygmenių e, jungiasi asociacijas. Iš viso gamintojų grupių yra 344, pietinė Europa 57, taigi čia dar atsiliekama nuo šiaurinės Europos. Dar noriu pateikti štai kokių duomenų. 323 tūkstančiai gamintojų organizacijų ir e, Pietinė Europoje ir 367 tūkstančiai visoje Europos Sąjungoje. Taigi, kalbant apie gamintojų grupės, e, į gamintojų grupės nemažai yra e, e, susijungusių jaunų įmonių, kurios turi didžiulį potencialą vystytis, plėstis. Štai čia matote gamintojų organizacijų e, skaičius. Štai tarkim, Ispanijoje yra 595 tokios e, organizacijos. Kai kurios gamintojų organizacijos, kaip jau sakiau, yra labai mažos ir dėl to jos yra linkusios jungtis į asociacijas. O štai čia matote tas šalis, kurios yra pietų Europoje ir kurios neseniai prisijungia prie Europos Sąjungos. E, šios šalis e, turėtų pasistengti kiek įmanoma greičiau e, kurti gamintojų organizacijas. Dėl bendro rinkos organizavimo. E, šiam klausimui skirtas e, reglamentas padeda e, gamintojams geriau įsitvirtinti rinkoje. Šiame reglamente kalbama ir apie veiklos finansavimą, kofinansavimą. Kitose reglamentuose daugiau dėmesio skiriama dabartinės BŽP išlaikymui, o ne inovacijoms. Mums labai svarbu paminėti ir e, gaminių kokybę, taip pat aplinkos tausojimą. Čia kalbu ir apie ekologinę žemdirbystę. E, šis sektorius vis auga. E, siekiama išauginti kiek įmanoma daugiau sveikų vaisių ir daržovių Taip pat noriu paminėti ir e, dėmesį inovacijoms. Taip pat reikėtų e, e, skatinti ir pasiūlą. Na, o čia manau, kad reikia paminėti, kad reikėtų uh, užtikrinti e, didesnį sektoriaus konkurencingumą. Reikėtų dirbti šią linkmę. Reikėtų siekti produktų kokybės. Tam reikia kvalif aukštesnės kvalifikacijos e, e, turinčių darbuotojų. Taip pat be abejo reikėtų nepamiršti ir aplinkos apsaugos. Dėl konkurencingumo E, šiandien įvairiose ES valstybėse narėse padėtis skiriasi. Ir reikėtų, e, kuriant bendrą rinkos organizavimą, atsižvelgti kiekvienos valstybės narės ypatumus. Europos komisija e, turi atsižvelgti, kokie kokie yra kiekvienos valstybės narės rinkos privalumai ir poreikiai. Man atrodo, kad tai yra esminis dalykas, norint sukurti veiksmingą mechanizmą. Tai toks požiūris turėtų uh, padėti uh, labiau ats, uh, su didesniais sunkumai susidurančiamis valstybėmis narėmis. Kai kuriuose valstybėse narėse gamintojų organizacijų skaičius yra žemės. Ir taip pat būtent tose valstybėse narėse gamintojų organizacijoms reikėtų padėti, užtikrinant kofinansavimą. finansavimą. Galbūt reikėtų numatyti laipsninį finansavimą, kuris padėtų vystytis gamintojo organizacijoms. E, yra blogai, kai yra per mažai gamintojo organizacijų, bet taip pat yra blogai ir kai yra labai daug gamintojo organizacijų, uh, Aš manau, kad e, reikėtų numatyti 60 procentų kofinansavimo koeficientą gamintojų organizacijų programoms. E, reglamente 543 apie tai irgi yra kalbama, bet ten viskas siema su gamintojų organizacijų veikla. Aš manau, kad padėtį dar reikėtų tobulinti. Taigi, manau, kad reikėtų suteikti didesnį vaidmenį gamintojų organizacijoms, padėti joms tiekti produktus į rinką, taip pat užtikrinti geresnį produktų pas, e, paskirstimą. Taip pat reikėtų renkti bendras e, vartojimą e, skatinančias kampanijas, taip pat siekti daugiau inovacijų tema yra e, svarbi, ypač pietų Europai. Reikėtų skatinti e, gamintų organizacijų veiklą. Beje, nepamirškime ir krizės, ją dar turime įveikti. E, mes susidūrėme su dviejų tipų krize. Visų pirma, tai yra ekonominė, konjunktūros krize. Dabartinėme reglamente yra E, numatyti tokį ištekliai kaip tik vienas procentas krizį veikti, tačiau to nepakanka. Mums reikėtų sukurti tokį mechanizmą, kurį būtų galima uh, greitai panaudoti, atsižve, uh, reaguojant į realius rinkos poreikius. Tokiu būdu Europos, o taip pat ir pietų Europos gamintų organizacijoms būtų galima padėti. Uh, Pietų Europoje e, pagaminama daug tokių produktų, kurie greitai genda. Tai yra ir nektarinai, ir persikai, ir kiti panašus produktai. E, Šios produktus sunku išsaugoti ilgą laiką, taigi reikia, mechan... reikia tokio mechanizmo, e, kuriuo būtų galima krizės atveju labai sparčiai pasinaudoti. Dar noriu paminėti ir abipusės pagalbos fondus Šie fondai turėtų padėti gamintojų organizacijoms ir asociacijoms įveikti krizę. Galima, reikėtų tokio mechanizmo, kuris, kaip jau sakiau, padėtų reaguoti sparčiai krizės, pavyzdžiui, tokias krizės, e, e, kurią sukėlė, sukėlė e, Rusijos importo draudimas. Taip pat manau, kad reikėtų pakoreguoti ir e, reglamente esančius sąrašus. E, bet nepamirškime ir to, kad krizės atveju ne visi gamintojai e, yra linkę pašalinti produktus iš rinkos. Tam, kad gamintojai tokių pašalinimų iš rinkos mechanizmų naudotus, jūs turi būti E, patrauklus, turi būti užtikrinta bent 70 procentų produktų, produkto kainos. Kalbant apie komercinę sistemą dažnai mes girdime, kad reikia ieškoti naujų rinkų, taip pat ir tolimų rinkų. E, e, vis dėlto, kaip rodo naujausia patirtis su Kinijos ar JAV rinką. Tai ne visą laiką e, tokių, e, tokios rinkos pasiteisina, ne visą laiką e, yra laiku apmokama už gautus produktus. Kartais reikia ir daug laiko produktam nugabenti naują rinką, kai kada gabenimo laikotarpis net užtrunka 14 dienų toliau krizės susijusios su sveikatos apsauga. E, jau matėme iš patirties, kad dėl įvairių lygų e, e, rinkos kainos gali kristi. Taip pat nepamirškime, kas atsitiko, kai buvo paskelbtas Rusijos importo draudimas. krizės e, gali būti didžiulės apimties ir turimų lėšų gali nepakakti e, susidoroti su krize. Vis dėlto ir tokiais atvejais veikti reikia labai sparčiai. Taip pat reikia numatyti paprastas administracinės procedūras, nes antraip valstybėms narėms gali būti sunku krizę suvaldyti. Na ir galiausiai noriu paminėti nemokamą vaisių ir daržovių dalinimą arba platinimą. Man atrodo, kad e, tai irgi svarbus dalykas. Pavyzdžiui, e, e, švieži vaisiai ir daržovė iš tikrųjų juk labai greitai genda. Ir dėl to yra būtina užtikrinti, kad tokie produktai būtų dalinami uh, būtų pervažiami per trumpą laikotarpį. maždaug 5 procentai ar 10 procentų produktų galėtų būti išdalinti nemokamai. dabar reglamente yra numatyta 5 procentai, bet galbūt būtų galima pereiti prie 10 procentų. Dar keletą žodžių apie aplinkos apsaugą, paskui suteiksiu žodį kolegai. Tiksliau dar tarsiu keletą žodžių apie reklamą arba e, vartojimo skatinimą. Be abejo, labai svarbi yra reklama arba sk e, gamybos skatinimas. Čia noriu paminėti, kad e, turime tokį, tokią priemonę kaip e, geografinės nuorodos arba saugoma vietos nuoroda. Apie tai vartotojus turime daugiau informuoti. Šiandien informacijos jie gauna dar nepakankamai. Tai tiek. Dar beje pasakysiu, kad e, naujose valstybėse narėse dėl to, naujose valstybėse dėl to kyla daugiau problemų, pavyzdžiui, Kinijoje, Vietname. Ir aš manau, kad būtent šiuose tikslinėse šalise reikėtų daugiau reklamos kampanijų tam, kad galėtumėm reklamuoti savo produktus. Tų kitų šalių vartotojai dažnai nežino mūsų produktų. Uh, Toliau e, vaisių programa mokykloms. Tai yra dar vienas įdomus projektas, jis turėtų būti toliau plėtojamas. Įgyvendinami yra ir kiti panašus projektai. Ir įgyvendinant tokius projektus dažnai susidarėme su logistinėmis problemomis. Taip pat, taigi šias problemas reikėtų spręsti, taip pat reikėtų teikti ir daugiau e, informacijos apie tokius projektus. Taip pat dar reikia nemažai nuveikti ir užtikrinant didesnį rinkos skaidrumą. Jau minėjau įvairių skaičių susijusių su krizės įveikimu. Daugiau dėmesio reikėtų skirti e, ir fitosanitariniams normoms. Taip pat ES turėtų siekti ir dvišalių susitarimų tam, kad e, būtų atrandamos naujos rinkos. Tačiau tuo pat metu reikia nepamiršti ir štai ko. Yra tokių valstybių narių, kurios norėtų daugiau importuoti ES viduje, bet yra ir tokių valstybių narių, kurios norėtų daugiau eksportuoti. Tai į tai reikėtų atsižvelgti siekiant komercinių nesėkmių. Siekiant išvengti komercinių nesėkmių. Tai tiek. Beje, Perėsiu prie paskutinės man priklausančios skaidrės, paskui pasisakys kolega, pakomentuos kitus klausimus. Štai čia matote, e, kad abiejų reglamentų tikslai yra labai e, panašus. Jie irgi susijęs su rinkos priemonėmis, su kaimo plėtra. Mes turėtumėm užtikrinti, kad šie abu reglamentai vienas kitą kiek įmanoma daugiau papildytų. E, tai reiškia, kad reikėtų naudotis e, siekti masto ekonomikos, išleidžiant kiek įmanoma mažiau ir pasiekiant kiek įmanoma daugiau, užtikrinant kiek įmanoma veiksmingesnį lėšų panaudojimą. Tai yra svarbu siekiant, kad ES žemės ūkio sektorius vystytųsi. Ačiū. Oui, je vais prendre le relais quelques minutes. Aš e, per kelias minutės norėčiau čia pabrėžti tuos dalykus, du dalykus, kurie mūsų manimo yra labai svarbus, vaisių ir daržovių sektorių ir tai strategija, kuri yra kuriama. Taip pat kalbant apie veiklos programas. Pirmiausia, tai yra aplinkosauginės priemonės, labai trumpai apie šį klausimą norėčiau pakalbėti. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad nuo 2007 metų vaisių ir daržovių bendros rinkos organizacijoje buvo numatytos aplinkos auginos priemonės ir tai buvo pirmas iš tokių kartų, pirmasis sektorius, kur buvo numatytos tokios priemonės ir tai turi įtakos ir gamybai, ir vartojimui. Uh, didelį įtaką jaučiama taip pat ir visam sektoriui. Taip pat turiu pripažinti, kad aišku vyksta e, klimato kaita yra atinkamas klimato kaitos reglamentas, jis turi didelės įtakos pietų valstybei, nes sausros laikotarpiai yra kur kas ilgesni, taip pat ir lėtingi laikotarpiai yra kur kas uh, ilgesni, taip pat yra ir vėjai, tornadai ir kitų e, stikinių nelaimių. Ir ta klimato kaita sukuria tam tikrą didžiulį iššūkį vaisių daržovių augintojams ir taip pat veikia neigiamai našumą, produktyvumą. Ir labai svarbu, kad mes e, imtumėmės įvairių inovacijų, pasiteltume mokslinius tyrimus, kad bandytumėme prisitaikyti geriau prie klimato kaitos padarinių. Uh, Taip pat pritariu tam, ką sakė kolegas, kolega iš universiteto, būtent e, aplinkosaugos priemonės, aišku, turi būti išsaugotos, jos sudaro 10 procentų veiklos programos e, finansavimo, tačiau jos turi būti labiau aiškesnės, tikslesnės, saugesnės. Ir čia svarbu yra tai, kad kalbant apie veiklos programas, atsižvelgiama tik tai papildomas priemonės. Ir jeigu kito tarp aplinkosaugos priemonės turėtų būti visapusiškai finansuojamos iš veiklos programos. Ir čia reikia daugiau tam skirti laiko ateityje, nes dėl to patiriami nuostoliai, nes 20-30 procentų produkcijos dėl to yra prarandama. Inovacijos, aišku, yra labai svarbus dalykas e, dabar ir ateityje. E, jis bus dar svarbesnis. Reikia pritaikyti produkciją prie poreikių ir tam reikalingos inovacijos, taip pat didinti sektoriaus konkurencingumą. Sektorius tikrai kenčia dėl konkurencijos iškraipimų, kalbant apie trečiasias šalis ir uh, konkurencijos problema iš tiesų yra labai aktuali šiam sektoriui. Taigi yra bandoma mažinti gamybos kaštus, e, išsaugant ir net gerinant kokybę. Ir taip pat e, galbūt reikalinga didesnė pasiūla, įvairesnė pasiūla vartotojams e, šiame sektorėje. Taigi moksliniai tyrimai, inovacijos E, išvedant naujas rūšis, tarkim, naudojant naują gamybos produkt, e, techniką, technologijas, tvaresnę gamybą, užtikrinant pakuotės naujas ir e, tokias, kurios būtų labiau pritaikytos prie šių laikinio vartotojo. Taigi čia su Freshfell organizacija, tai yra broliška mums organizacija, Tai yra tam tikra darbo grupė, į, į, į kurią darbo grupę, kuri Horizonto 2020 programos rėmuose yra numačiusi prioritetus penkeriems metams mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje vaisių ir daržovių sektorėje. Ir dabar gal išvadas galėtumėme jau pateikti. Dalykai, kurias norime akcentuoti, esminiai mūsų vertinimų dalykai, Toje ataskaitoje, kurią gausite daugiau, yra apie tai kalbama. Turime skatinti vartojimą. Per 80 metų Freshwell organizacijos vertinimais 18 procentų vartojimo suma, 18 procentų vaisių ir daržovių vartojimo sumažėjo Europoje. Taigi mes turime naudoti visas priemonės, vaisiai daržovės mokykloms, taip pat samon, samoningumo kampanijos, informav, informacinės kampanijos jaunimui skirtos programos yra labai svarbios, norint užsa, išsaugoti šviesę ateitį šiam sektoriui. Taip pat turime remti eksportą į trečiasias šalis, bandant pritaikyti abipusiškumo principą ir mažinti sanitarinės kliūtis, e, muitų tarifų kliūtis. Taigi mums tai yra esminiai dalykai, kad išgyventų sektorius e, ir kalbant apie vaisių daržovių bendro rinkos organizavimą, tai yra, kaip sakė kolega, priemonė, kuri turi būti orientuojama grinai į rinką, kur gamintojai, gamintojų organizacijos e, susiduria su atitinkamomis problemomis, e, ypač dėl krizių, konjunktūrinių, struktūrinių krizių ir tos krizės ypatingai aktualios mūsų sektoriai. Ačiū. Bardzo dziękuję za wyjątkowe, obszerne prezentacje. Mogliśmy sobie pozwolić. Ačiū. Ačiū už labai išsames, detalės ataskaitas, pristatymus, pateiktą informaciją. Labai džiaugiamės, kad gavome tikrai daug labai svarbios informacijos informacijos, kuri leidžia mums geriau suprasti jūsų sektoriaus, suprasti jūsų darbo sąlygas. Dabar podas Melio pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti prelegentams už pateiktas, pateiktą situacijos šiaurės ir, atsiprašau, situa pateiktą situacijos vaisių ir daržovių sektoriai šiaurės valstybėse apžvalgą. Uh, šios studijos mums tikrai yra labai svarbios. Como no meu caso, de um relatório específico relacionado com as zonas. Mano konkrečiu atveju, kadangi pats rengiu pranešimą apie vaisių daržovių sektoriaus padėtį, e, šios studijos šią prasme man bus labai naudingos. E, užbėgot už akių daugeliu iš mano klausimų, bet vienas kitas dar liko. E, bet e, pirmajam prelegentui štai kokį klausimą norėčiau užduoti. E, atrodo, kad jūs nesakote, kad reikia naujų taisyklių, sakote, kad reikia tik supaprastinti, bet kaip jūs galite supaprastinti, nekeisdami taisyklių. Na ir dar viena mintis. Girdėjome tokių pagrindinių sąlygų gamintojams apibūdinimą Europos šiaurėje ir Europos pietuose ir atrodo, kad e, e, tų gamintojų organizacijų dabar darosi mažiau, tačiau jos stambėja jos darosi didesnės. Kaip tai galėtų būti susijęs su investicijomis į vaisių ir daržovių gamybą? Kad tos e, gamintojų organizacijos savo skaičium mažėja, bet užtat darosi didesnės. E, Bet to matyt, e, kad e, ir tų gamintojų amžius čia yra svarbus. Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Junktinėje karalystėje, Bulgarijoje. Tose šalyse gamintojų amžius, dominuojančių gamintojų amžius yra daugiau kaip 55 e, metai ir tik tai vienas procentas yra 35 ir jaunesni. Bet jeigu pažiūrėsime į Lenkiją, Austriją, Vokietiją, ten skaičiai yra optimistiškesni, nes e, gamintojai yra jaunesni. Bet kuriu atveju e, reikia konstatuoti, kad visame sektoriuje pažvelgus į Europą tendencija yra senėjimo tendencija. Vadinasi, reikia skatinti daugiau jaunų ūkininkų įsitraukti į veiklą. Na, o dabar klausimas ponoj Trentiniai. Vėlgi, kalbant apie Europos pietus, Na ir e, tai taikytina taip pat ir Šiaurės Afrikai. Šiaurės Afrikos gamybos lygiai, jeigu pažiūrėsime sezoniškumo prasme, yra tokie patys kaip ir e, pietų Europoje. Ir e, kokį poveikį padarė politiniai sprendimai dėl gamintojų organizacijų. Šią prasme. Mane neramina čia santykis tarp gamintojų organizacijų ir paskirstimo kanalų. E, gamintojai gamina, bando parduoti, bet paskirstimo sektoriuje dažnai egzistuoja monopolijos, kurios e, atgraso gamintojus e, ir, ir trukdo jiems parduoti savo produkciją. Ar, ar nereikėtų mąstyti apie kažkokias politinės priemonės, kad tuos santykius tarp gamintojų ir paskirstytojų galima būtų išspręsti? Uh, kad gamintojai sąžiningai galėtų be jokių kliūčių per paskirstimo kanalus savo produkciją parduoti. Kad nebūtų paskirstimo kanaluose monopolijų. Na ir dėl e, to, kaip tos gamintojų organizacijos yra valdomos. Dažnai gamintojai susibūrė į kažkokias organizacijas, o jos privalo funkcionuoti kaip įmonės, kaip verslo vienetas, pardavinėdamas savo produkciją. E, kai kurie didesni gamintojai e, verčiau dirba atskirai ir nesijungia prie gamintojų organizacijų. Taigi veikia profesionaliau. Taigi, kai kuriuose srityse yra gamintojų, kur, kurie nejaučia jokio stimulo prisijungti prie gamintojų organizacijos, nes jie yra pakankamai dideli ir gali veikti atskirai. Ar, ar galėtume kažkaip gamintojų organizacijas padaryti patrauklesnėmis, pavyzdžiui, e, geriau apmokydami jų personalą, kad jos būtų konkurencingesnės rinkoje. Na ir pirmininkė, jeigu jūs nieko prieš, dar vieną minutę. Pritariu viskam, ką jūs sakėte, kalbėdamas apie būtinybę, kad e, tos gamintojų organizacijos e, jungtųsi į kažkokius tinklus, kad galėtų e, būti veiksmingesnės. Bet turime pripažinti, kad tarp Europos pietų ir šiaurės padėtis skiriasi. Bet kai kalbama apie paskirstimą, mes galėtume e, šiek tiek pramonę pastimuliuoti, ragindami žmonės keisti savo mytybos įpročius, vartoti daugiau vaisių ir daržovių. Ir jeigu mums pavyktų tai padaryti, tada jau ir gamyba taptų uh, veiksmingesnė ir e, pats paskirstimas būtų priverstas būti veiksmingesnis ir adekvatus. Na ir pagaliau, e, kas atsitinka, jeigu ištinka krizė? Gal e, konkrečiau galėtumėte šiek tiek pakalbėti apie krizių valdymą, bet kuriuo atveju labai ačiū už jūsų pristatymus, jie buvo labai naudingi, dėkui. Dziękuję, już czuję, jak ten raport się wzbogaca i rozwija. Labai ačiū. Na, tikrai mūsų pranešimas turėtų būti e, praturtintas. Dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Ar kitai endiaferusas įsigysis, kai polisimant dikės. Omus... Labai ačiū už įdomų pasisakymą. E, vis dėlto, man atrodo, kad jūs e, kalbate apie dvi skirtingas problemas. Kalbėjote apie gamintojus ir jų organizacijas. Gamintojų organizacijoje e, yra gamintojų organizacijos susiduria ir su konkurencija, su, tarkim, didžiuliais karteliais, didžiuliais koncernais, kurie tarsi sutraiško smulkiosios gamintojos. Ir aš noriu pasiteirauti, e, kokios politikos laikosi komisija ir Europos parlamentas, e, sprendžiant šią problemą. Aš manau, kad smulkėsiams gamintams reikėtų padėti. Tai buvo mano pirmas klausimas, o dabar antrasis. su gamintų organizacijomis e, yra e, susiję ir platintojai. Kokias pajamas, kokį pelną gauna jie? Vieną kartą jau buvo, jau buvo atlikti paskaičiavimai, kad e, būtent platintojams tenka didžiausias, didžiulis pelnas, žymiai didesnis pelnas negu kad gamintojams. Uh, E, tai kaip būtų galima spręsti šią problemą, kaip būtų galima kovoti su šią neteisybę. E, šiuo metu e, Graikijoje gana šiltos dienos, nors sauso mėno, bet štai pražydo migdolai, nes oras gana šiltas. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad keičiasi klimatas ir e, mes negalime užmerkti akis prieš klimato kaitą. Tai ką reikėtų daryti sprendžiant šią problemą? Ačiū. Pirmininkė, e, iš tikrųjų labai ačiū už pristatymą, labai įdomus ir turiningas ir jaučiasi, kad tikrai e, esat geri žinovai iš tos ryties. Aš esu iš Lietuvos šalies, kur tiek kooperacijos lygis, tiek gamintojų organizacijos lygis yra labai žemas, nors iki revoliucijos, iki 90 metų sovietmečių buvo priverstinė kooperacija ir dalis žmonių dar atsimena tuos laikus ir e, na, savotiškai žiūri kaip į neigiamą dalyką. Tai toks psichologinis barjeras, aišku, jaunesni žmonės jau kitokie. Norėčiau paklausti keletą klausimų. Tai e, pradėsiu nuo klausimo, kurį paminėjo trečias pranešėjas. E, paminėjo, kad 18 procentų paskutiniu metu sumažėjo vartojimas Europoje vaisių ir daržovių. Gal galėtumėte įvardinti kelias pagrindinės priežastis, kodėl toks didelis sumažėjimas ir kas, tas, kas tą lėmė. Tada norėčiau e, paklausti pirmo pranešėjo, e, kai jūs kalbėjote apie sakykime, kooperacijas, gamintų organizacijas, koks jūsų manimo, iki kokio lygio geriausia kooperuotis ar tik tai iki apimčių didinimo pardavimui, ar pirminiam perdirbimui, ar ir galutiniam perdirbimui, kad galima būtų e, gauti visą pelną visoje grandiniai ir paskui tarpusavį pasidalinti. E, kitas klausimas, e, taipogi norėčiau paklausti, jūs kalbėjate apie stamb, ūkių stambėjimą, apie, reiškia, gamintų organizacijų stambėjimą, kooperatyvų organizacijų stambėjimą. Gal jūs turite duomenų, E, kurioje srity vyksta didesnis stambėjimas. Ar šalyse, kur aukštesnis kooperacijos lygis, ar šalyse, kur žemesnis kooperacijos lygis. Tada mes matytumėm, reiškia, tendencijas, į kurią pusę eina. Na ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti, manau, kad jisai svarbus ir tose šalyse, kur didelis kooperacijos lygis ir mažas, tai sažininga atsiskaitimo grandinė. E, gal galėtumėt pasakyti savo nuomonę, kaip jūs galvojat, reiškia, ar būtų teisinga, e, kad būtų privalomas reglamentas Europoje dėl sažiningo atsiskaitimo tarp prekybininko, perdirbėjo ir gamintojo. Tai ačiū už klausimą, už nuomonę. Grazie Presidente, no, molto brevemente. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, e, sako ponas De Castro. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų svečiams, kurie mums suteikė daug įdomios informacijos, padedančios mums geriau suvokti. E, iššūkius, o taip pat ir galimybę šiame sektorėje. E, mes e, daug dėmesio skiriame Rusijos draudimo embargui. Dėl tokio draudimo ypač nukentėjo vaisių ir daržovių sektorius, apie tai mes kalbėjome ir praeitie. Ir štai man iškilo štai koks klausimas. Turint omeny visą tai, kas buvo pasakyta, ir beje iš organizacinės pusės, e, nėra jokių abejonių, kad e, situacija pagerėjo Aišku, dar situacija skiriasi šiaurės ir pietų Europoje. Dabar jau pagerėjo e, rinkos organizavimas ir aš noriu pastarauti, kaip Jūs manote, ar yra. Ar, ar reikėtų CMO vaisių ir daržovių sektoriaus reformos? Ir jeigu taip, jeigu tokios rinkos organizavimo reformos reikia, tai kuria kryptim reikėtų eiti? Uh, Aš manau, kad reikėtų siekti didesnės pažangos bendrame rinkos organizavime, bet aš nemanau, kad reikėtų radikalios reformos šiame sektorėje, rinkos organizavimo sektorėje. Ačiū, sako kitas kalbėtojas. Aš irgi nemanau, kad reikėtų radikalios reformos, BRO, bet norėčiau pateikti klausimą ponui Trentinį. Jūs kalbėjote apie e, gamintojų organizacijas, e, sakėte, kad e, sektorius dabar susiduria su krize. Aš nesu nusiteikęs labai optimistiškai. Taip yra tokių gamintojų organizacijų, kurios yra pajėgios įveikti stambės krizes. Tačiau man atrodo, kad turint omeny e, programas ir programų e, finansavimą, e, tai reikėtų daryti skirtumą tarp įvairių organizacijų, gamintojų organizacijų. Yra tokių gamintojų organizacijų, kurios turi daugiau išteklių, turi daugiau galimybių keistis. Uh, arba tiksliau perdirbti produktus, jeigu kažkokiu tai produktų rinkoje yra per nelik daug, kai kurios organizacijos turi daugiau galimybių tos produktus išimti iš rinkos ir juos perdirbti. Dabar dėl nemokamo vaisių ir daržovių dalymo. Aš manau, kad tai nėra pati geriausia išeitis, nes e, jeigu kažkokį produktą galima gauti dikai nemokamai kaip dovana, tai kas jį pirks? Dabar dėl fitosanitarinio aspekto ir įvairių pesticidų naudojimo. Man atrodo, kad e, tai yra irgi svarbis rytis. Šiuo metu vyksta e, įvairius tyrimai dėl kovos su kenkėjais. Aš manau, kad reikėtų ir čia operatyvinės veiklos programos įgalėtų padėti vaisių ir daržovių sektoriui. Ačiū. Dziękuję pani poseł Dilaje. Merci, monsieur le président, merci. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju prelegentams ir už jų pristatymus. Aš manau, kad neturėtumėme nereaguoti į priežastis, kodėl e, auga gamintojų organizacijų dydis. E, ir aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės, e, koks, koks jūsų manimų yra santykis tarp platintojų ir gamintojų ir kaip čia konkurencijos taisyklių ar jų nereiktų peržiūrėti, kad būtų galima užtikrinti didesnę pusiausvyrą tarp platinimo ir gamybos. Ir taip pat atsižvelgiant į krizę, kuri ištiko pastaraisiais metais, aš kalbu apie apie E. coli krizę 11 metais ir dabar ištikusią Rusijos embargo krizę. Kaip e, dalis, pavyzdžiui, gamintojų e, sugebėjo į tai sureaguoti ir matėme, kad skirtingai reagavo įvairiose šalyse, taip pat e, buvo imamasi tam tikrų priemonių ir aš manau, kad gamintojus, tuos gamintojus, kurie nėra, nepriklauso organizacijoms, mes galėtumėme nes tikrai yra nemažai tokių gamintojų, kurie patys platina savo produkciją ir ne, nepriklauso jokioms nei kooperatyvams, nei, kooperatyvams, nei jokioms kitoms organizacijoms. Ir e, pas, pastarų metų krizės vaisių daržovių srityje įrodė, kad aišku visos komercinės sistemos pasaulyje reaguoja į rinkos poreikius ir tokie gamintojai iš tiesų uh, nukenčia labiausiai ir matome, kad nepakankamai yra investuojama į vaisių ir daržovių produkcijos reklamavimą, vartojimo skatina, skatinimą. Taigi mano vertinimu tam reiktų skirti daugiau dėmesio. Dėkoju. Dėkuoju, pan, pan posūl Sebastija. Muchas gracias. Eh, quisiera felicitar a los eh, a los ponentes me ha resultado una jornada eh, realmente muy interesante. Dėkoju prelegentams už labai įdomius pristatymus. Aš paskutiniam kalbėtojui turėčiau klausimą. Jūs kalbėjote apie sienų atvėrimą, kad e, tai laisviau galėtų judėti vaisiai, daržovės, kad būtų mažiau muitinių barjerų. Buvo taip pat paminėta, kad panašus vaisiai, daržovės auginami Šiaurės Afrikoje ir Pietų Europoje, nors aplinkybės, tame tarpe komercinės ir kitokios aplinkybės skiriasi, tad e, Ta konkurencija nėra sąžiningai. E, sąžininga Europoje mes reikalaujame atitinkamų darbo sąlygų, aplinkosauginius reikalavimus turime ir taip toliau. Šiaurės Afrikoje to nėra ir tai veda prie, prie nesažiningos konkurencijos mūsų gamintojams, mūsų augintojams, lyginant su Šiaurės Afrikos augintojais. Taip pat ir ponas Melo visai teisingai pastebėjo, kad šioje, šiame sektoriuje e, augintojų amžius e, auga, žmonės e, sensta, dauguma gamintojų virš 55 metų ir, pavyzdžiui, Ispanijoje tai jau kelia grėsmę pačiam sektoriui. Žmonės išmiršta. Tuo pat metu jiems tenka konkuruoti su augintojais Šiaurės Afrikoje, kurie, aišku, augina daug palankesnėmis, e, netokiamis griežtomis sąlygomis kaip Europoje. Tad kaip surasti sprendimą šiai problemai, nes iš tikrųjų grėsmė yra didelė sektoriui. Ačiū už tuos tris pristatymus to studiją, kurią jūs pristatėte. Joje kalbama apie laikotarpį iki 2014 metų žūp reformos metu rinko, bendra rinkos organizacija vaisių daržovių sektorija keitėsi, nes atrado galimybė kurti asociacijas, gaminto organizacijas ir panašiai. Ir kalbama daug apie dėrybinę poziciją. Ar jūs įvertinote tuos uh, 14 metų BŽUP reformos padarinius. Bardzo dziękuję. Poproszę przedstawiciela komisji pana Szapsa. Pan... Labai ačiū dabar žodis komisijai. Panas Šaps, Europos komisijos vardu. Uh, Dėkuoju pirmininkė ir labai ačiū, kad surengėte šį labai įdomų seminarą, kad buvo pristatytos labai įdomios studijos apie vaisių ir daržovių sektorius. E, mes taip pat norime atidžiai panalizuoti, koks yra 2007 metų reformos poveikis. Ir aišku, nenuostabu tai, kad galų gale ir mes prieiname labai panašių išvadų, kaip kad girdėjome e, iš tų dviejų studijų pranešėjų. E, žinoma, vaisių daržovių sektorius yra labai svarbus e, Europos žemės e, ūkiui, tai labai dinamiškas sektorius, matome, kad visomis kryptimis visokių dalykų randasi, ne tik tai, kal, kai kalbam apie e, koopor, e, kooperaciją ir e, naujus gamybos organizavimo būdus, bet e, ir apie tai, kaip skirtingose valstybėse narėse e, pagaminta produkcija yra komercionalizuojama, kaip jie yra prekiaujama. E, abi studijos konstatuoja, kad kooperacijos lygis išaugo, galbūt tas procesas yra lėtas, kai kuriais atvejais per lėtas, bet e, e, faktas tas, kad kooperacijos lygis auga ir mūsų manimu tai labai svarbus elementas. Kitas elementas štai koksai. E, kai, kai kurie finansiniai ir programų pasiūlymai šioje dabartinėje sistemoje, kur atsižvelgime, pavyzdžiui, į aplinkosaugos priemonės, E, visiems tokiems e, pasiūlymams e, tenka apie 20 procentų visų, visų padarytų išlaidų. Tai atrodo nebloga pažanga, galbūt nepakankamai viskas įgyvendinta, galima būtų nuveikti daugiau, bet aš sakyčiau, kad tai taip pat yra labai svarbus dabartinės sistemos įsisavinimo aspektas. Kalbant apie pagrindinius trūkumus, tai e, visų pirma, tai e, sistemos sudėtingumas. E, ir viskas, kas susiję su teisinė aplinka. Būtent čia reikia sutelkti dėmesį ir būtent šitą aspektą akcentuoja komisaras Hoganas ir vaisių ir daržovių sektoriaus režimas kaip tik bus E, tas režimas, kur e, supaprastinimo veikla e, ketina būti ypač intensyvi. Ir per šiuos metus bus peržiūrėta dauguma įgyvendinimo ir deleguotojų aktų. Aš manau, kad tai geras būdas siekiant konsoliduoti E, egzistuojančią teisinę bazę, kad ji būtų lengviau suprantama ir nebūtų tokia sudėtinga. E, kalbant apie rekomendacijas, kurias mes esame pateikę ir kurios šiandien buvo svarstamas ir kurios turbūt bus formuluojamas per ateinančius porą metų, e, tai valstybės narės taryboje taip pat apie apie tai masto ir tai galėtų privesti prie platesnio, e, platesnės e, reglamentavimo sistemos peržiūros rinkos reglamentavimo sistemos peržiūros. 2018 e, metais vėliausiai komisija šią linkme tikrai pateiks kažkokius savo pasiūlymus, žiūrėdama, ką reikėtų nuveikti vaisių ir daržovių sektoriuje. E, kai kurie kiti būkštavimai e, susiję, pavyzdžiui, su finansų valdymu yra šiek tiek aktualesni. Biudžeto kontrolės komitetas, pavyzdžiui, pirmadienį, šį pirmadienį svarstė vaisių daržovių sektoriaus problemas ir čia mes turime reaguoti greičiau, uh, kai kurio, e, poroje e, valstybių narių mums pavyko e, klaidų skaičių sumažinti ir reikia konstatuoti, kad supaprastinimo lygis valstybėse narėse auga. Kitas dalykas dėl finansų valdymo, tai reikia pripažinti, kad visi šiek tiek nustebome dėl to, kas įvyko pereitą vasarą, kai buvo įvestas Rusijos embargo, bet reikia pripažinti, kad e, sistema leido e, per labai trumpą laiką pagal e, laikinos paramos schemas iš rinkos išimti apie 620 tūkstančių. Tai yra neblogas rezultatas. Tad e, trumpai kalbant, e, komisijos tarnybos yra suinteresuotos e, labai aktyviai dalyvauti jūsų diskusijose čia parlamente. Mielai keisimės ir mintimis, ir mūsų tyrimais su visais, kurie siekia pažangos. Ir nekantrai lauksime vaisingo bendradarbiavimo ateityje. Dėkui. Bardzo proszę naszych ekspertów, but very briefly. Labai ačiū. Suteiksiu žodį mūsų ekspertams, bet e, tikrai prašau kalbėti labai trumpai. Okay, thank you very much. Uh... Ačiū. Dėkoju parlamento nariams už įdomias ir gerus klausimus. Ne, ne, nežinau, ar galėsiu smulkmeniškai kiekvieną atsakyti. Uh, E, pabandysiu sureaguoti bent jau į pagrindinės mintis. Nuo ko, nuo ko pradėti? E, dabar panas Melo klausė, kaip galime supaprastinti taisyklės jų nekeisdami. Tikrai įdomus klausimas. Aišku, negalite supaprastinti nedarydami kažkokių pakeitimų. Tai, tai turbūt ne man čia tektų e, siūlyti, kokiu pakeitimu ar suprastinimu reikėtų, bet e, aš e, kalbėdamas su nacionalinėmis institucijomis ir, ir kitais atstovais susidarau įspūdį, kad konkrečiai aplinkos nuostatų srityje yra ne, labai daug sudėtingumo. E, komisija taip pat konstatavo, susumuodama nacionalinius vertinimus, kad e, aplinkos priemonės nėra laikomas labai veiksmingomis. Aš suprantu, kodėl e, šiame sektoriuje dauguma reikalavimų dėl E, gaminimo kokybės, perdirbimo kokybės yra paremta būtent vartotojų poreikiais. Būtent jie mm, daugiausiai įtakoja tuos reikalavimus. O kalbant apie aplinkos sauginius reikalavimus, e, kaip tik turbūt čia reikėtų siekti daugiausia supaprastinimo. paprastinimu. E, toliau dar e, dalykai, kurie yra susiję su marketingu, su, su patekimu, patekimu į rinką, kaip galime sustiprinti ūkininkų e, pozicijas rinkoje. Čia akcentas turėtų būti ties inovacijomis, ties žmogiškojų kapitalu. E, Ir tai atliepia vieną iš klausimų, kaip galime e, e, patobulinti tų gamintojų organizacijų veiklą. E, tai mokymai, švietimas, informacija. Be jokios abejonės, kad visa tai turėtų atnešti naudos gamintojų organizacijoms ir būtent tuos dalykus aš čia labiau akcentuočiau. Taip, iš tikrųjų, ūkininkai sensta ir yra šalių, kur vidutinis amžius yra virš 40 ir netgi 50, yra šalių, kur uh, ūkininkaujama, taip sakant, nepilną dieną. E, ir uh, e, tokie, tokie ūkiai dažnai ir iš vis dinksta. Uh, Na, o jauniems žmonėms e, švietimo, mokymo aspektai yra labai svarbus. Jeigu pažvelgsite į verslo kursus, e, į e, ekonomikos studijas ir taip toliau, ten iš vis nerasite dėmesio kooperatyvų klausimai, klausimams. Ir mano pačiame, pačio universitete prieš dešimt metų uh, iš mokymo programų kooperatyvai e, buvo išnykę. Džiaugiuosi, kad dabar vėl ta tendencija keičiasi, e, mokymo programuose e, tie dalykai vėl atsiranda, viskas aišku netaip greitai daroma. Atsiprašau, turiu jau baigti. E, bet daugiau dėmesio e, turi būti e, skiriama tai naudai, kurią atneša gamintojų organizacijos. Dabar dėl gamintojų organizacijos ir gamintojų vaidmens maisto grandinėje. Aš manau, kad norint sustiprinti gamintojų gamintojų balsą toje grandinėje, gamintojų organizacijos yra labai, labai svarbios. E, galbūt reikėtų pagalvoti apie tam tikrą e, minimalių gamintojų skaičių, kuriant tokias organizacijas arba ypač akcentuoti gamintojų organizacijų asociacijų būtinybę. Dėkui. Grazie. Le domande. Ačiū. Buvo daug klausimų. Ir Visų pirma, pradėsiu nuo klausimo apie importą iš Šiaurės Afrikos šalių. E, importas yra pagrįstas abipus, abipusiškumo principu. E, pagalvokime, e, kaip pasikeis gyventojų skaičius iki 2050 metų. Nuo 6 milijardų su pusė, ko gero, gyventojų skaičius išauks iki 9 milijardų. Ir ko gero daugiausia e, tas gyventojų skaičius išauks būtent Afrikoje nuo 800-900 milijonų. E, gyventojų skaičius Afrikoje turėtų išaukti iki 1 milijardo 800 e, milijonų. Štai pažvelkime į Tunisą. Tunisas ES nebelaiko uh, strateginę rinką. Tunisas žvelgia į kitas Afrikos šalis. Visiškai neseniai, prieš porą metų, buvome susidūrę su problema dėl pomidorų iš Kinijos. Ir iš tikrųjų ta problema dabar jau e, e, e, išsisprendė, nebeliko to didžiulio poreikio Kinijai eksportuoti pomidorus. Taigi aš manau, kad rinkos tendencijos labai priklausys nuo to, kaip ir kur auks gyventojų skaičius. 2050 metais, ko gero, reikės 30-40 procentų daugiau maisto produktų negu kad dabar. Mes turėtumėm žvelgti į ateitį, pasižiūrėti, e, nuo, nuo gyventojų skaičiaus pokyčio e, priklausys ir žemės ūkio ateitis. Aš manau, kad e, bendras rinkos organizavimas turėtų būti tam tikra pagalbinė priemonė ūkininkams. Jeigu ūkininkas sulaukęs 60 metų e, nustos ūkininkauti, tai mes Europoje prarasime 60-70 procentų visų ūkininkų, tai nepamirškime to. Mes turėtumėm padėti toms įmonėms, e, kurios e, iš esmės turi gamybinį potencialą, bet galbūt kai kurioms įmonėms kyla tiesiog dėl vartotojų apsisprendimo. Tai tokiams įmonėms reikėtų padėti. Taip pat kažkas minėjo, kad problemų kyla dėl to, kad vis mažiau jaunų žmonių užsiema ūkininkavimu. Kodėl taip yra? Todėl, kad e, jauni žmonės pradedami veiklą tikisi kažkokių pajamų kiekvieną mėnesį, bet žemės ūkija taip nėra. Tai dėl to kyla problemų. Toliau dėl uh, e, abipusės pagalbos fondo. Uh, šis fondas padeda ūkininkams uh, pašalinti uh, tam tikrus produktus iš rinkos ir tokios priemonės galima imtis tada, kai kyla problemų. Pavyzdžiui, Italijoje kyla problemų dėl pajamų užtikrinimo. Aš manau, kad jau šiandien turėtumėm pradėti galvoti apie tai, kaip užtikrinti pajamas gamintojams. Pasižiūrėkime, kas vyksta įvairiose valstybėse narėse, kokia yra geriausia turima komercinė praktika. Komisija jau anksčiau sakė, kad privatus sektorius reglamentuoja ryšį tarp gamintojo, platintojo, vartotojo, ne visą laiką tai galima kištis. Gal būtų galima ir parengti e, gerosios komercinės praktikos kodeksą Europos Sąjungoje, tai gal iš dalies ir išspręstų problemą. Dabar dėl krizės valdymo ir dėl nemokamo vaisių daržovių dalymo. Na, e, e, šį instrumentą pasiūlė naudoti komisija, siek, siekiant išspręsti kai kurias e, problemas. Bet galbūt reikėtų struktūrinių sprendimų. ypač susijusių dėl galimybių gaminto, gaminto organizacijoms gauti finansavimą. Dalykus dar norėčiau paminėti, kodėl sumažėjo vartojimas. Tai yra šviežių vaisių daržovių vartojimas. Būtent šioje srityje matomas mažėjimas. Tai nėra nauja tendencija. Galbūt maisto produktų konkurencija čia jaučiama. Yra tam tikrų aspektų susijusių su tuo, kad kad gal nėra įpratę žmonės valgyti šviežius daržovės ir vaisius, galbūt jie yra per daug brangus, arba žmonės galvoja, kad jie yra brangus. Bet palyginus realiai tai matoma, kad taip nėra, gal trūksta tiesiog informacijos, samoningumo. Ir vartotojai aišku supranta, kad viduržėmio jūros regiono dieta mytyba yra labai gera, tačiau mytybos įpročiai keičiami labai lietai, dėl to labai svarbios reklaminės e, skatinimo, pro, e, valgymo, skatinimo programos mokyklose ir panašiai. Tiesiog reikalingos informacinės kampanijos, samoningumo kampanijos, kad žmonės keistų savo mytybos įpročius. Ir dar vienas dalykas e, dėl muitų tarif, nu, muitų tarifų mažinimo. Pavyzdžiui, turime, tarkim, Turkijos pavyzdį e, vaisių daržovių eksportavimas iš Turkijos tarifas yra 50 procentų. Ir mes prašome čia abipusiškumo principo muitinių tarifų srityje. Aišku, turime nepamiršti, kad reikia kad ir tose šalyse privaloma laikytis aplinkosauginių standartų ir kitų. Świetny dobór ekspertów. Labai ačiū. Ačiū už atsakymus. E, tikrai išgirdome iš jūsų daug svarbios informacijos. Manau, kad e, ji mums tikrai pravers ateityje. Ačiū labai visiems. Noriu atsiprašyti už tai, kad e, šiek tiek uh, užtruko e, mūsų diskusijos, bet iš tikrųjų ES yra daug įvairių regionų, jų specifika skirtinga ir tai reiškia, kad gamintojai e, šiaurės regionuose ar pietų regionuose taip pat nuojose valstybės narėse ar senose valstybės narėse susiduria su skirtingais iššūkiais. Ir iš tikrųjų ne visos priemonės pasiteisina, nors ir nemažai kainuoja. Labai ačiū visiems, ačiū ekspertams. Baigiame svarsyti šį darbo tvarkės klausimą ir eikime prie kito. Taigi, eikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai irgi labai svarbus, įdomus klausimas prie jo, prie jo nuolat sugrįžtame. Turėtumėm pasikeisti e, nuomonėmis su pane Lyvija Pomodoro. Ji yra iš Milano maisto produktų teisės ir politikos centro. Norėčiau e, Jums priminti, kad Praėjusiais metais mums teko garbė priimti poną Fischler. Mes kalbėjome apie e, parodą Milane, Expo, Milano. Taip pat e, pas mus buvo atvykę nevyriausybinio organizacijų atstovai iš Milano, kurie kalbėjo apie klimato kaitą. Na, o štai dabar pas mus atvyko e, Milano centro pirmininkė. E, E, ponas De Castro nuolat įtraukė šį klausimą į darbo tvarkę ir, kaip jūs sakiau, šiandien įvyks e, diskusija. Taigi, kai tik visi bus e, pasirengę, aš iš karto ir suteiksiu žodį centro pirmininkiai. Taip pat labai atsiprašau, kad vėluojame. Grazie, prezidente, cercherò di contenere. Ačiū, pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, tik porą minučių. E, suprantu, kad trūksta laiko. Taigi, maisto produktų teisės ir politikos centras e, e, buvo sukurtas tais metais, kai vyko ir svarbio Milano paroda Mūsų centro tikslas yra sukurti tam tikrą platformą siekiant užtikrinti daugia šalį bendradarbiavimą e, tokiose sritise kaip teisė į maistą, tai yra viena iš, e, turėtų būti viena iš pagrindinių teisių. Bet ne visi pripažįsta teisę į maistą, tik kai kuriuose pasaulio šalių konstitucijose yra paminėta ši teisė, asmens teisė į maistą. Mes e, siekiame skatinti Italijos institucijas užtikrinti žmogaus teisę į maistą ir taip pat skleisti šią idėją taip pat ir Milano parodoje Expo 2015. Teisė į maistą e, turėtų būti siekiama su tūkstantmečio plėtros tikslais ir apie tai taip pat reikėtų kalbėti ir Dubajuje, kai ten įvyks Expo 2020. Nepamirškime, kad e, labai svarbu e, e, sieti politiką su teisėmis. Štai, pavyzdžiui, jungtinės teisės kovoja su badu pasaulyje, taip pat yra kovojama su organizuotu nusikalstamumu, mirties bausmės taikymu, moterų lytinių organų žalojimu ir kitomis problemomis. Italijoje beje yra daug tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, FAO, taip pat ir ES agentūrų. Ir mes e, turėtumėm kartu su tomis organizacijomis siekti bendrų tikslų, būtent dėl to šiandien ir susirinkome. Taip pat e, svarbu atsižvelgti ir Europos parlamento darbą ir e, užtikrinti, kad siekiame tų pačių ambicingų tikslų. Europos parlamentas pateikė daug svarbių rezoliucijų, e, kur patvirtina savo pasiryžimą siekti, kad teisė į maistą būtų įtvirtinta. E, taip pat tai susiję ir su maisto produktų grandinė, jos veiksmingesnių panaudojimu kovą su badu, e, e, nepakankama vaikų mytyba. Teisė į maistą arba teisė į gerą mytybą e, turėtų būti siejama su tūkstantmečio plėtros tikslais. Kalbant apie globalį globalų vystimasi, tai 2014 metais Europos parlamentas buvo paskelbęs rezoliuciją. Ir toje rezoliucijoje kalbama apie tai, kad kova su skurdu ir toliau e, turėtų išlikti vienu iš svarbiausių tikslų, taip pat ir po 2015 metų. Dar vienas svarbus dalykas štai koks. Reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie uh, patikimą aprūpinimą maisto produktais, bet pripažinti, kad teisė į maistą yra viena iš žmogaus teisų. Europos komisija šiuo klausimu taip pat įvykdė nemažai konsultacijų su visuomenė, tam pritarė ir taryba. Ir tai susiję ir su ES darbo tvarkė laikotarpį po 2015 metų. Ką veikia Milano centras? Mes e, sprendžiame tuos klausimus, kurie dar e, nepateko į ES veikimo sutartį, bet kurie yra svarbus tarptautinių lygmenių. Mes taip pat remiame įvairiais moksliniais tyrimais dėl ryšio tarp ekonomikos, e, žemės ūkio, maisto produktų. Ieškome įvairių sprendimų e, siekiame bendradarbiavimo ir su kitomis organizacijomis, norėtumėm sukurti tam tikrą observatoriją, norėtumėm e, apžvelgti jau galiojančius teisės aktus maisto produktų srityje moksliniai bendruomeniai. E, taip pat norėtumėm e, parengti pagrindų dokumentą. Aišku, jį parengsime bendradarbiaudami su ekspertais, specialistais, taip pat ir teisininkais. Norėčiau taip pat priminti, kad E, norint tinkamai išspręsti aprūpinimą maisto produktais klausimą, reikia ir tinkamos infrastruktūros. Tai ypač aktualu dabar, kovant su krize, taip pat ir su maisto produktų centre. Milane esantis centras norėtų renkti ne tik techninius ir teisinius dokumentus. Mes taip pat uh, norėtumėm renkti ir e, visuomenės informavimo modelius. Ir taip pat norime paraginti politikus sukurti geras bendras taisyklės. Gerbiamas pirmininkė, Expo 2015 yra tinkama proga mūsų ambicijoms realizuoti. E, Milanas galėtų tapti pasaulinę maisto produktų sostinę. Mes norėtumėm pasinaudoti Expo 2015 ir sukurti tokius instrumentus e, ateityje, kurie galėtų aprūpinti maisto e, produktais visą planetą. Expo 2015 15 tinka diskusijoms apie ateitį. Aš e, dirbdama šioje srityje e, e, susidūriau su nemažai problemų, dirbau tokiose srityse kaip kova su organizuotu nusikalstamumu arba vaikų nepakankama mytyba. Ir taip pat manau, kad reikėtų siekti e, nuseklios įtraukties. Expo 2015 yra tikrai puikiai proga mums e, nuveikti daugiau negu kad likščiol. šiol Aš manau, kad ši paroda svarbi kaip galimybė šviesti visuomenę. Mes žinome, kad laiko turime nedaug ir kad turime nedaug laiko tiems pokyčiams, kurių siekiame Jau dabar yra daug reglamentų ir e, e, direktyvų, bet ne visą laiką jos tinkamai gyvendinamos. Mes atstovaujame e, pilietinę visuomenę, e, kuri nori, kad pasaulis taptų geresnis, kuri nori, kad e, mūsų vaikai paveldėtų geresnį pasaulį. Mes e, kovavome už teisės, kovojame su neteisingais įstatymais. E, mes kovojame už žmogaus teisę į maistą. Tokia teisė turėtų būti įtraukta ir į Ženevo žmogaus teisų konvenciją. Tokią teisę turėtų pripažinti visi. Mes esame tikri, kad mūsų dar laukia ilgas kelias. Šiandien žengėme dar tik tais pirmuosius žingsnius Norime sukurti bent jau minimales taisyklės, e, kuriams galėtų pritarti visos pasaulio šalis. Tikrai norėtumėm, kad e, visi žmonės e, galėtų naudoti savo teisę į maistą. Maisto produktų srityje dirba daug žmonių Ir mes norėtumėm, kad visi bendradarbiautų tiek ES, tiek ir pasaulyje, siekdami šio bendro tikslo. Ačiū uždėmesi. Jako pierwszego poprosimy o zabranie głosu posła De Castro. Panie profesorze, bardzo proszę. Labai ačiū. Visų pirma, žodis De Castro. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti pirmininkiai Pomodoro už tai, kad jie atvyko į mūsų komitetą. Ačiū už tai, kad pristatėte Milano centro iniciatyvą dėl teisės į maistą. Ekspo paroda yra tikrai gera proga, apie tai kalbėjo ir komisija, ir Europos parlamentas. Expo 2015 yra tikrai puikia proga siekiant išvengti, išspręsti vairius žmonijai kylančius iššūkius. Ir vienas iš tų iššūkių iš tikrųjų yra maistas, teisė į maistą. Aš su didžiuliu malonumu išklausiau jūsų prezentaciją. E, jūsų prezentacija visiškai atitinka ir mūsų iniciatyvą, kaip kad sakė šio komiteto pirmininkas, šio klausimu jau vyko ne vienas klausimas. Ir aš tikrai tikiuosi, kad bus paskelbta ir rezoliucija šio klausimu. Vakar koordinatoriai nusprendė, kad tokios rezoliucijos reikėtų, ji turėtų būti parengta per artimiausius mėnesius. Taigi ir Europos parlamentas turėtų pasinaudoti tą galimybę kurią suteikia e, pasaulinė paroda, ekspo paroda Milane. Be abejo, mes šiandien susidurėme ir su kitomis problemomis, pavyzdžiui, gamtos išteklių valdymu, e, švaistimu, ypač vandens švaistimu. Tikrai tikiuosi, kad e, parlamente plenarnėje sesijoje bus patvirtinta rezoliucija dėl kovos su maisto produktų švaistimu. Aš taip pat, kad aktyvių veiksmų imsis ir komisijos pirmininkas Junkeris, nes buvęs pirmininkas Baroso ir jokių konkrečių veiksmų nesijėmė. Uh, Dabar dėl teisės į maistą. Susidurime su didžiuliu paradoksu. Matome, kad e, turtingose šalise vis didėja nutukusių žmonių e, skaičius, e, tai yra siemę su maisto produktų pertekliumi. O tuo tarpu matome ir, kad didžiojo pasaulio dalyje žmonės neturi pakankamai maisto. Taigi tai yra didžiulis paradoksas ir mums tenka atsakomybė šią problemą spręsti. Jeigu mes negalime visų problemų išspręsti, tai bent jau turime kelti tinkamus klausimus. Ir Milano paroda yra puikia galimybė atkreipti viso pasaulio dėmesį į šį paradoksą. Taigi, manau, kad tai galėtų turėti ir teisinių privalumų. Iš tikrųjų, mes turėtume Milane pasistengti e, e, atkreipti dėmesį šią problemą ir kitose kontinentuose. Aš tikrai tikiuosi, kad bus imtasi labai konkrečių iniciatyvų. Baigdamas dar kartą dėkoju pirmininkiai Pomodoro. Būtų labai gerai, jeigu pirmininkė e, Pomodoro savo pasisakymą mums išplatintų ir raštu, tam, kad mes ir ateitie iš jo galėtumėm semtis iškvė, įkvėpimo. Labai ačiū. Toliau pana Žulo. Grazie, prezidente, grazie, prezidente Pomodoro. Zulo. Ačiū pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi pirmininkės Pomodoro pasisakymo ir turiu pasakyti, kad esu labai teigiamai nustebintas. Kartais ekspertai, e, verslininkai pamiršta e, žmogaus teisę į maistą. Ir aš dar sakyčiau ne tik į maistą, bet ir į kokybiškus maisto produktus kai kalbame apie kokybiškus maisto produktus, tai turime kalbėti ne, ne vien tik tais apie sveikatą. Turėtumėm atkreipti ypatingą dėmesį ir į aplinką, et, etinės problemas, o taip pat ir socialinės problemas. Tai yra tie e, svarbiausi klausimai, kuriuos turime pabandyti išspręsti, jeigu tikrai norime, kad pasikeistų kultūra. Uh, Ekspo paroda tikrai turėtų būti vertinama kaip didžiulė galimybė. Mes turėtumėm keisti požiūrį ir į aplinką, į maisto produktus. Turėtumėm žengti e, žingsnį priekį, siekdami gerovės visiems. Aš tikrai e, tikiuosi, kad e, e, iniciatyva pasiteisins ir tikiuosi, kad Milano Expo parodoje nuskambėję žodžiai nebus tušti, kad viskas žodžiais nesibaigs, kad paskui bus perita prie veiksmų. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti poniai Pomodoro už jos pasisakymą. Expo paroda yra galimybė parodyti pažangą. Ir Milanas, Italija, būtent šios Expo parodos proga pasirinko parodyti tas temas, kurios Europoje kartais vertinamos kaip praeities temos. Būtent mytybos klausimas, maisto kokybės klausimas, galimybė gauti maistą. Tai yra tos temos, tie klausimai, kurie išliks ir ateityje. Ir tai yra tie klausimai, kuriuos vis sudėtingiau spręsti pasaulyje, nes tai susiję ir su energija. Aš manau, kad Milano parodoje atsivers galimybės, kuriomis turime pasinaudoti ir mes šiame komitete. Ir e, mes tikrai pritarėme jūsų iniciatyvoms, ponia Pomodoro, būtent mytybos srityje. Reikia taip pat čia dar nepamiršti ir kultūrinių aspektų. Ir Milano parodoje mes turime visam pasauliu nusiųsti signalą. Aš tikiuosi, kad tokia yra jūsų iniciatyvos esmė ir aš norėčiau Jums padėkoti už pristatymą ir tikrai mes visuomet remsime jūsų šiose iniciatyvose. Dziękuję. Pan poseł Agniu. Ponas Agniu. Ačiū pirmininkė. Mane, man buvo labai įdomu išklausyti Paulo de Castro. Jis minėjo švaistimą. Be jokios abejonės švaistimo yra labai daug maisto grandinėje e, ir vartotojų tarpe. Ir čia yra du klausimai, kuriuos jūs galėtumėte pakomentuoti. Man įdomi jūsų nuomonė, ponė. Pirmiausia, maisto švaistimas. Anksčiau e, maistas buvo išmetamas keulėms. Ir keulės e, rydavo tą maistą. Jiems neprokavo to maisto ir mes tada suvalgydavom keulės. Dabar problema yra ta, kad tai yra susijęs su, pavyzdžiui, gyvūnų lygų perdavimu galbūt. E, Mes girdėjome, kad Britanijoje pasiutlygė būtent prasidėjo dėl, dėl, šių, dėl to, kad keulės buvo e, maitinamos. Jovalo. Taigi, dabar problema yra, kad tarsi atrodytų negalime maisto švaistamo maisto perdu, šerti keulėms. Ar tai jau yra praeities e, dalykas? Kitas dalykas, e, skerdyklos yra labai daug e, švaistomo maisto. Paprastai skerdyklų atliekos proteinų prasme labai turtingos ir grįžta į pašarus. Bet mes neturime tos pačios rūšies maitinti tą pačią rūšimi. Ir negalime gyvūnų kilmės proteinų skirti atrajojantiems gyvūnams. Tačiau uh, jokių problemų nėra, jeigu keulių proteiną e, vištoms maitinsime arba atrojančių gyvūnų e, atliekas e, keuliams skirsime. Jeigu yra kryžminamos rūšys, tada viskas tvarkoja, tik negalima tos pačios rūšies atliekų skirti tai pačiai rūšiai. Bet čia visuomenė to nenori daryti, tai man įdomu, kaip jūs tai vertintumėte. Kokia yra jūsų nuomonė, atliekų yra, yra galimybė jas panaudoti, ar esame pasirengę tą padaryti. Panie pośle, ale te obierki się gotowało, także nadawało im się nową formułę, nową jakość. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, e, tokios atlikos jau dabar yra perdirbimos. Tai tiesiog norėjau jūs informuoti. Tak, herr ordförande, och välkommen hit. Ačiū pirmininkė ir Sveiki atvykus, sakau, mūsų prelegentai. Žiūrint į žmonijos ateitį, tai e, jeigu dabar mūsų yra 7,5 milijardo, tai po keliasdešimties metų turėsime 11 ar 10 milijardų. O tuo tarpu mūsų planeta nedidėja e, ir vargu ar surasime kitą planetą, kur galėtume perkelti dalį iš tų žmonių. Ir dėl to mums kyla didžiuliai iššūkiai. Reikia suvaldyti klimato kaitą, reikia užtikrinti gėlo vandens pakankamumą, turime užtikrinti, kad biologinė įvairovė nesumenkės, jeigu norime išlikti ir tuo pat metu turime pagaminti pakankamai maisto. Tad aišku, kad mums reikia veiksmingesnio maisto gamybos ciklo, negu kad turime šiandien. Yra tik tai vienas iš aspektų. Aš dar pamenu antro pasaulinio karo metus ir buvau vaikas ir dažnai buvau alkana. Todėl, kai dabar kalbame apie solidarumą, apie maisto kokybę, ar neturėtume tuo pat metu pamastyti, kad ko gero esame truputį, truputį prieaugę svorio ir aptukę tuo metu, kai e, pasaulyje yra vaikų, kurie neturi ko valgyti, ar nereikėtų mums į palestiniečių stovyklas nuvažiuoti ir pasidaryti Libane. Prisimenu, buvau penkių metų Dažnai buvau alkana ir kai įsivyravo taika, tai vienintelis mano noras buvo e, kuo labiau prisivalgyti, nes galvojau, kuo labiau pavalgysiu, tuo būsiu gražesnė. E, Labai ačiū už e, tokias intimes smulkmenas, jos tikrai e, mane įkvėpė. Toliau žodis ponui Europiai. E, ačiū pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad labai įdomus ir vertingas buvo pateiktas pranešimas. Taip, iš tikrųjų žmogaus teisė į maistą yra labai svarbus dalykas. E, atskirais atvejais dar svarstomas ir klausimas, e, kaip aprūpinti žmogaus teisę į geriamą gėlą vandenį. Tai irgi vienas iš, sakykime, maisto sudėdamųjų dalių. E, man būtų įdomu sužinoti, e, kaip vis dėlto, koks yra siūlymas, kadangi nekalbant jau pasaulyje, pačioje Europoje yra labai dideli skirtumai e, tarp šalių, tarp žmonių pajamų, tarp pragyvenimo lygių. Nemaža dalis žmonių gyvena aukštam lygyje, kurie kasdieną valgo tą, ką nori ir kiek nori ir pasirenka tą maistą patį kokybiškiausią ir taip toliau bet nemaža dalis žmonių gyvena žemiau skurdo ribos ir e, pavalgyti gali, kaip ir e, sakė prelegentė, galbūt tik tai kelis kartus e, sočiai ir, ir, ir reiškia, taip ir kažkokias didesnės šventės ir taip toliau. Tai kaip Jūs galvojat tą užtikrinti? Ar per kažkokį tai, na, privalomą krepšelį, per privalomą sortimentą pagal kalorijas ar pagal kažkokį kitą matą ar pagal kažkokią tai minimalų europinį atlyginimą minimalią kažkokią garantuotą išmoką e, juk yra sakykime ir žmonių kurie su negalia yra, yra sakykime vaikų nemažai kurie neturi savo šeimų ir taip toliau e, kaip visą šitą organizuoti apie apie ką eina kalba, ar, e, sakykime, kad tą teisę būtų galima realizuoti, kad jinai neliktų grinai popierinė teisė yra, bet galimybės juos realizuoti nėra, kad susijęti su galimybė. Ačiū. Dziękuję. Zamknęliśmy wypowiedzi pani i panów posłów. Jeśli można prosić Labai ačiū visiems komiteto nariams už pasisakymus. O dabar suteiksiu žodį poniai Pomodoro. Prašau labai trumpai atsakyti išgirstus klausimus. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad e, turiu galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Iš tikrųjų, iš pateiktų klausimų supratau, e, kas jums svarbiausia. Dabar turime galimybių. E, tos galimybės yra susijusios ir su uh, tema, kuri buvo pasirinkta Milano Expo parodai. Aš manau, kad mes tokios galimybės neturime palikti neišnaudos. Iš tikrųjų, kyla daug problemų, kurios yra susijusios su klimato kaita, su vandens švaistimu, maisto produktų gamyba ir skirstimu. Taip pat nepamirškime ir tokių klausimų kaip biologinė įvairovė Beje, skirtingos šalis turi skirtingų poreikių. Bet svarbu užtikrinti, kad e, nebūtų tik tai sujelę žmonių, kurie gautų pelno, visi kiti kentėtų. Kai vyksta pasaulinės parodos, jos visos patiria tam tikrą riziką, kad yra tiesiog, kad tokia paroda tarsi virsta scena, kurioje gali būti pastatyta pati gražiausia piesė, sukurtas pats gražiausias vaidinimas. Bet jeigu viskas tuo ir pasibaigia, jeigu nepratesiamos tos idėjos, kurios buvo išsakytos spektaklio metu, tai tame tikrai E, kyla pavojus, e, kaip kad kai kurie ir baiminasi, kad e, viskas toje parodoje ir pasibaigs ir kad net neš pač, apčiuopiamų rezultatų. Aš manau, kad mes turėtumėm pasinaudoti turimą progą, būtent dėl to šiandien pas jūs ir atvykau. Esu labai dėkinga tiems, kas išreiškia solidarumą mūsų projektui, nes uh, Mes turime stengtis keisti kultūrą, patį požiūrį, požiūrį į žmonijos problemas. Be abejo, esminė problema tai išgyvenimo problema, to negalima paneigti. Na, o paskui atsiranda daug įvairių kitų problemų. Jūs minėjote keletą specifinių problemų ir manau, kad tikrai turėtumėm ne tik teikti deklaracijas, bet taip pat turime rimtis darbą, kuris atneštų kokį nors rezultatą. Kalbėdami apie e, e, šiuos e, klausimus, nepamirškime, kad turime tik vieną planetą, kurią greuname patys savo rankomis. Mes turėtumėm suprasti, kad planeta priklauso mums visiems, ne vien tik tais kažkam. Pagalvokime apie tai, su kokiamis problemomis susiduria žmonija. Dabar tos problemos yra visiškai kitokios negu kad praeities problemos. Matome, kad e, skiriasi nauji e, maisto produktų gamybos ciklai senieji tarsi pamirštami. Bet nepamirškime, kad turime nedaug laiko, per kurį turėtumėm susitarti. Mes dabar tarsi sapnuojame atvertomis akimis. Aš manau, kad turime vis dėlto imtis konkretesnių veiksmų. Aš esu konkretus žmogus, Aišku, mes turime žvelgti į ateitį, vis tolimesnius horizontus, bet antra vertus turime tvirtai stovėti ir ant žemės, abiejomis kojomis. Ir tai galėsime padaryti tik tada, kai iš esmės būsime solidarus. Mes turime siekti pabandyti gyvendinti jungtinių tautų minimales taisyklės, kurios galiotų visiems. Labai blogai, kai e, vienos šalis tų minimalių taisyklių paiso, kitos nepaiso, reikėtų užtikrinti, kad e, taisyklių laikytųsi visi. Tik taip pagrindinė teisė gali būti užtikrinta visiems mūsų planetoje gyvenantiems žmonėms. Aš tikrai ko puikiausiai suprantu, kad kalbame apie labai ilgą procesą. Mes turime kaupti žinias, bet antra vertus turime suvokti ir mūsų galimų veiksmų ribas. Man atrodo, kad dabar svarbiausia e, pasiekti solidarumą dėl minimalių taisyklių, bent jau dėl minimalių taisyklių. Tai bus įmanoma tik tada, jeigu aiškiai suprasime, ką norime pasiekti. Pateiksiu pavyzduką. E, Dubajuje e, įvyks Expo 2020, ten bus didžiulis dėmesys skiriamas e, inovacijoms, technologijoms. Kodėl aš manau, kad jau dabar reikėtų sieti sąsajų su 2020 metų Expo paroda? Aš tikrai norėčiau, kad ir jie e, prisimtų tam tikrus įsipareigojimus spręsti praktinės problemas. Tas praktinės problemas ir jūs paminėjote. Ir koks turėtų būti pagrindinis mūsų tikslas, o jis turėtų būti išmaitinti visą planetą. Jūs minėjote vairūs klausimus, pavyzdžiui, pašarų klausimą. Jūs kalbėjote apie keulių jovalą. Ir mm, galiu pasakyti, kad 19 mm, šimtmetyje Čikagoje jo buvo gaminama tikrai daug. 1893 metais mm, Čikagoje vyko svarbi paroda, po jos buvo pradėtas statyti naujas miestas. Ir tam buvo naudojamos skirdyklų atlekos. ir tos atlikos buvo perdirbimos paverčianties trašomis, kurios paskui buvo eksportuojamos visą pasaulį. Taigi dėl maisto atliekų problemos. Tai yra viena problema. Jūs minėjote ir kitas problemas, kad vienose pasaulio šalise maisto yra per daug, žmonės tunka. Jūs beje pateikėte ir rezoliuciją, sakėte, kad visų pirma reikia kovoti su maisto produktų švaistimu, e, e, užtikrinti, kad būtų kiek manoma mažiau maisto išmetama, kad atliekų būtų kiek įmanoma mažiau. Ir aš prisipažinsiu, tai nėra mano uh, sritis, Aš nesu įpratusi kalbėti apie tai, apie ką nelabai nusimanau. Iš esmės taip, reikėtų kovoti su maisto produktų švaistimu. Apie tai galima būtų kalbėti ir Milano platformoje, pritraukiant ir kitų šalių dėmesį. Tai tiek, pirmininkė, atleiskite, kad šiek tiek išsiplėčiau. Dar beje viena pastabėlė. Tas kelias, kurį, kurio mes norime eiti, tarsi prates Milano Expo 2015. Tas kelias bus ilgas, žingsniuojant jo reikės žinių, informacijos, galimybės suprasti esminius klausimus. Ir čia aš norėčiau paprašyti ir komisijos pagalbos. Mes turėtumėm veikti iš vien, turėtumėm apjungti turimas žinias, siekdami gerovės žmonijai, o ne vien tik tais uh, skatindami e, vargšų išnaudojimą ir turtingųjų klėstėjimą. Mėly komiteto nariai, mėly Europos parlamento nariai, norėčiau jūsų paprašyti pagalbos einant šiuo keliu. Prašau jūsų lydėti mus šiame kelyje. Kviečiu dalintis žiniomis, patirtimi. Aš tikiuosi, kad mūsų rezul darbo rezultatai bus naudingi visiems, o ne tik saujeliai išrinktųjų. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū. Man atrodo, kad Tai, ką pasakė ponas Dantan, yra tikrai svarbu, tai galėtų būti mūsų moto. Mano šalis galėtų siūsti žinę visam pasauliui, kad maisto produktai turėtų būti aukštos kokybės, kad e, visiems turėtų būti užtikrinta teisė į maistą. Taip pat buvo paminėtas ir inovacijų klausimas, tai irgi svarbu. Uh, Aš tikiuosi, kad e, mūsų indėlis e, pravers ir jūsų gerbiama ponia vadovaujamam centrui. Ponas De Castro yra mūsų pasiuntinys Milano Expo parodoje. Dar tikrai reikės nemažai nuveikti tam, kad mūsų komitetas tinkamai pasirenktų šiai parodai ir kad mes galėtumėm įtakoti Milano siunčiamą žinę visam pasauliui. Pone Pomodoro, labai ačiū Jums, o mes einame prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo, tai yra e, trumpa prezentacija ją atliks DG EPRS atstovas. Tai yra Europos parlamento tyrimų tarnyba. Dar 2013 m. lapkričio 1 dieną buvo sukurta ši tarnyba EPRS ir ši tarnyba perėmė anksčiau po įvairias tarnybas išbarstytas funkcijas. Anksčiau už įvairias funkcijas buvo atsakingi įvairūs e, direktoratai. Pavyzdžiui, už biblioteką buvo atsakingas vienas direktoratas, už poveikio vertinimą ir europinę pridėtinę vertę buvo atsakingas kitas direktoratas, o dabar viskas buvo apjungta į vieną direktoratą tai yra Europos parlamento tyrimų tarnyba. E, ši tarnyba renka informaciją, teikia informaciją, konkrečią informaciją parlamento nariams. Yra atliekami įvairūs tyrimai, nustatomos tendencijos, e, kurios yra svarbios demokratijai e, Didžiai EPRS yra trys direktoratai. Yra skirtas, pavyzdžiui, direktoratas poveikio vertinimui ir Europos pridėtiniai vertai. Taip pat yra direktoratas moksliniams prognozėms. Dar yra vienas direktoratas skirtas Europos tarybos stebėsenai, o taip pat ir gyventinamos politikos vertinimui. Pas mus atvyko C direktorato vadovas, ponas Joseph Dan. Jis e, pas mus atvyko tam, kad mus informuotų apie tai, kokias paslaugas gali teikti ši tyrimų tarnyba. Salėje narių tikrai nėra daug, dėl to aš būčiau labai dėkingas, jeigu jūs mums savo pasisakymą pateiktumėte ir raštu, tam, kad jį galima būtų išplatinti ir kitiems komiteto nariams. Dėkui, pirmininkė, iš tikrųjų aš atstovauju naujajam generaliniam direktoratui. Jų amžius nedidelis vieneri metai ir kaip jūs ten sakėte visai teisingai, mes turime tris skyrius, turime biblioteką, paskui atsirado visai nauja tarnyba, tai yra parlamento narių mokslo tyrimų tarnyba, kuri atskiriems parlamento nariams rengia e, tam, tikrus, e, tam tikras studijas, tyrimus, na ir paskui e, trečias skyrius, kuris užsieima poveikio vertinimu ir galima teisės pridėtinę vertę E, taigi, turime ir stebėsenos, ir priežiūros e, priemonių, e, kurios e, leidžia komitetų darbui pagelbėti, teikiant e, reikiamą informaciją. Europos parlamentas iki šiol labai stipriai dirbo teisėkuros etape, smarkiai dirbo rengiant e, įstatymų pakeitimus, tačiau paruošiamoje stadijoje e, dar buvo trūkumų ir mes norime komitetams e, šitame politikos cikle pagelbėti. Kaip ketiname tai daryti? Na, iš esmės trim būdais. Pirmiausia, mes padėsime renkti e, savas iniciatyvas, teisėkuros pranešimų e, rengėjams. Visų pirma, mes čia kalbame apie sutarties 225 straipsnio nuostatas, kurios numato teikti tokias iniciatyvas. E, Ponas e, De Castro šiandien paminėjo, kad e, ponas Junkeris turėtų pateikti kažkokį pasiūlymą dėl maisto atliekų, bet jeigu kartais taip neįvyktų, tai tada yra galimybė pačiam parlamentui e, komitete imti ir apsispręsti, renkti pranešimą šiuo klausimu ir, ir tuo būdu stimuliuoti šį procesą. Dar viena mūsų misija yra padėti komitetams geriau apsibriežti savo e, prioritetus. E, tam rengiame specialius pranešimus, e, kur įvertiname tam tikrus veikimo ar neveikimo kaštus. Tarkime, parengėme pranešimą dėl to, kiek kainuos neveikimas gynybos srityje ir panašiai. Na ir toliau kalbant e, apie tokią e, paramą komitetams, e, turime jau kurį laiką veikiančią instituciją, kuri vadinasi STOA, kuri rengia įvairiausio lygio, įvairiomis temomis pranešimus. Pavyzdžiui, vienas iš jų buvo skirtas galimybėms uh, aprūpinti maistu 10 e, milijardų žemės gyventojų, kokias čia yra alternatyvas ir taip toliau. E, prisimnant, ką ponė Pomodoro čia sakė, galbūt komitetui irgi būtų įdomu pasinaudoti e, stoa rengiamų pranešimų galimybėmis. Mm, Kita mūsų darbos rytis yra jau ekspost vertinimas, tai yra įgyvendinimo vertinimas. E, mes reguliariai e, rengiame e, tokius vertinimo pranešimus, pavyzdžiui, čia turiu rankoje ekologinės žemdirbystės teisės aktų veikimo vertinimą, rengiame tuos vadinamosios pirminius įvertinimus, e, kur, e, tarkime, komisijos atliktus poveiko vertinimus mes iš naujo analizuojame ir tada e, rekomenduojame jau komitetams, ar reikia kokiu nors imtis veiksmų. Toliau, greta įgyvenimo vertinimų mes taip pat teikiame paramą jūsų komitetams, kai jūs rengiate savo iniciatyvos pranešimus dėl įgyvendinimo. E, Praeitie kiekvienas komitetas tik po vieną tokį pranešimą galėjo renkti, bet dabar komitetų pirmininkų e, konferencija ir e, biuras nusprendė tokio limito nebetaikyti ir mes tokius pranešimus renksime pateikdami informaciją, įrodymus, nes savaime aišku, kad jeigu geriau vertinsime, tai galėsime ir e, kokybiškesnius įstatymus priiminėti ir galėsime užtikrinti, kad e, teisės aktai bus tinkamai peržiūrimi. Na ir e, greta to mes dar vertinsime teisėkuros pasiūlymus ex ante. Kitaip sakant, pradėsime nuo pačio proceso pirminės stadijos. E, jeigu komitetas e, svarsto kažkokias strateginės alternatyvas, e, mes komiteto paprašyti galime parengti 6-8 puslapio dokumentą, E, su tam tikrų poveikio vertinimu. Jeigu komitetui e, prireikia detalesnio poveikio vertinimo, e, jeigu jaučia, kad kažkokias rytis Europos komisijos nėra pakankamai poveikio vertinime atspindėta, tada mes galime tai atlikti. Na ir e, galiausiai e, rengiame taip pat ir poveikio vertinimus e, kurie yra susiję su pakeitimais. E, visų e, pirma, kai kalbam apie esminius e, pakeitimus, tai čia labai svarbus darbas, jeigu reikalas prieina iki trialogo, tai labai svarbu ateiti į tas darybas su stipriais argumentais, stipria statistika, E, kad galima būtų argumentuoti tuos pakeitimus, kurie radikaliai skiriasi nuo komisijos pasiūlymo. E, komitetų pirmininkų e, sueiga yra nusprendusi, kad tokius poveikio vertinimus mes užsakome iš šalies. Rengiame ne viduje, bet užsakome kalbant apie savos iniciatyvos e, pranešimus, e, mes irgi rengėme poveikio vertinimus, e, daugeliu komitetų esame pateikę visą virtinę, visą asortimentą įvairių produktų, studijų, pradedant nuo labai esminių vertinimų, kur surenkame informaciją iš keturių, penkių šaltinių ir parengėme platų dokumentą ir baigiant labai trumpais e, informacinio pavudžio dokumentais. Tikiuosi, pirmininkė, kad neužėmiau per nelik daug laiko. Mielai atsakyčiau į klausimus, jeigu tokių atsirastų. Labai ačiū už pasisakymą, už pasakojimą. Ačiū taip pat ir už visus dokumentus, kurie buvo parengti ar kurie dar bus parengti. Aš jūsų dokumentais jau dabar naudojuosi. Turiu pripažinti, kad jų turinys yra tikrai geras. Ir Ponas Ropė dabar. Pateiktą informaciją, manau, iš tikrųjų labai reikalinga e, tarnyba, kuri tikrai e, kvalifikuotai atlieka E, reikiamus darbus ir užsakymus. Aš žinoma, kaip e, neturintis parlamentinio darbo didelės patirties ir nelabai išmanau jūsų veiklą, man, pavyzdžiui, būtų <coughs> įdomu sužinoti, e, kokią procedūrą, ar tai turi komitetas pas jūs kreiptis, ar tai gali kreiptis atskiras parlamento narys, ar tai turi apimti visą, sakykime, klausimą, ar tik tai kažkokios tai klausimo dalį, ar tik tai kažkokią tai problemą. Ir kaip jūs sakėt, kad reiškia, pakeitimų vertinimą jūs užsakot iš šalies, tai ar tai e, kainuoja pinigus, ar tai jūs padarot e, nemokamai, tai vat, būtų įdomu sužinoti. Ačiū. To proszę bardzo, panie dyrektorze, o udzielenie odpowiedzi. Yes, uh, thank you very much for, for this question. Ačiū už klausimą poveikio vertinimas e, e, ir panašios studijos tik komitetams yra rengiamos. Viskas, kas susijęs su poveikio vertinimu, viskas daroma paprašius komitetui ir bendrai kalbant koordinatoriai arba komitetai nusprendžia, ar jie nori rengti poveikio vertinimą, ar nori vertinti pakeitimų poveikio, parengti pakeitimų poveikio vertinimą ir panašiai dabar įgyvendinimo ataskaitos, savo iniciatyvą rengiamų atask... pranešimų atveju parama automatiška. Jeigu nusprendžiate rengti tokią, tokį pranešimą, mes, na, pavyzdžiui, pritinės vertės vertinimą galime pateikti, pateikti argumentus ir paruošti produktą taip, kad e, atitiktų rezoliucijai, kurį tvirtina komitetas. Taigi mes gauname indėlį iš vairių šaltinių, bet e, išrenkame tuos argumentus, kurie mūsų manimų jums bus reikalingi jūsų darbe. Toliau dar viena generalinio direktorato dalis e, – narių paslaugų e, tarnyba. Jie e, jau reaguoja į pavienių parlamentarų prašymus tada ir užklausimus. Ir tie užklausimai gali būti įvairūs, net nežinau, ar čia yra kokių tai apribojimų iš vis. Gal čia tik tai skirtumas tarp už už klausimo pateikti informaciją arba už klausimo kažkaip gauti kažką iš bibliotekos ir panašiai. Mūsų biudžetas apie 1 milijono, milijono eurų per metus, 900 tūkstančių skirta na, visiems komitetams, paslaugas teikime visiems komitetams. Galbūt ir ne, netrodo taip, tai toks jau didelis biudžetas, aišku, priklauso nuo to, kiek užklausimų gauname. Ar atsakiau jūsų klausimą? Bardzo dziękuję. Chcę jeszcze dodać, że. Labai ačiū. Dar norėčiau šitą pridurti. Dėl bibliotekos paslaugų, man atrodo, kad jos labai išsiplėtė. Jūs rengiate informaciją, ją pateikėte lengvai skaitomą, suprantamą formą. Tai tikrai norėčiau Jūsų paprašyti visą informaciją dar pateikti ir raštu komiteto nariams apie Jūsų veiklą. E, tikrai labai gerai žinoti, e, kuo galime naudotis šios kadencijos metu, kas mums gali padėti dirbti. Taigi būtų tikrai gerai gauti daugiau informacijos raštu apie visas e, jūsų teikiamas, jūsų tarnybos teikiamas galimybės. Baigdamas dar norėčiau paprašyti pateikti visos informacijos santrauką mūsų komiteto nariams, jos norėtumėm raštu. Jau ketvirtadienis vakar įvyko labai ilgas, sudėtingas posėdis, šiandien mūsų liko visai nedaug, bet labai ačiū e, Jums už pasakojimą apie e, šios tarnybos veiklą. Ko gero, tuo ir galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, bet dar yra viena kalbėtoja prieš tai. Pane Petir. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už man suteiktą pasitikėjimą. Tikrai Norėčiau pagirti visus ekspertus už jų nuveiktą darbą. Mes e, tikrai norėtumėm e, gauti daugiau informacijos iš šios tarnybos tam, kad e, galėtumėm į tai atsižvelgti rengdami savo darbo atvarkę. Ačiū. Kągi, Įvyko tikrai labai turiningas posėdis. Man atrodo, kad mes turėtumėm daugiau dėmesio skirti esminiams turinio klausimams, įvairiems tyrimams, tam, kad galėtumėm e, pasirengti spręsti vairias BŽP e, problemas. Jau buvo minėtos įvairios problemos, apie jas kalbėjo ir koordinatoriai. Gavome daug naudingos informacijos. Aš tikiuosi, kad jums primtini ir koordinatorių sprendimai dar E, jūs informuosiu, kad kitas mūsų posėdis įvyks 27 sausio. Kalbėsime apie e, teisės aktus e, susijusius su pieno sektoriumi, visą tų teisės aktų paketą. Tikrai bus daug pasisakymų, jie užtruks nelgiau kaip vieną minutę. Renginys truks nuo 9 iki pusės pirmos ir paskui dar popietinė sesija prasidės 3 valandą. Jeigu daugiau niekas šiandien papildomų klausimų neturi, tai galėtumėm ir baigti šios dienos posėdį. Neviršėme mums skirtą laiko. Visą laiką labai nemalonu, kai tenka nutraukti svečius, nes jie viršyje laiką. Labai ačiū visiems už dalyvavimą šiame posėdėje. Linkiu Jums sėkmingos kelionės namo. Kita kartą susitiksime e, ir pakalbėsime, kai, pirmą kartą, kai kitą kartą susitiksime, kalbėsime apie pieno e, sektoriaus paketą. Baigdamas dar kartą linkiu visiems e, geros popietės ir geros kelionės namo.